Mes chers collègues, bonjour. Vous êtes aussi au, au sein de la commission. Mėly kolegos, laba diena, jūs susirinkote į transporto komiteto posėdį, sveikinu visus susirinkusius, sveikinu nacionalinių parlamentų atstovus. Européens qui se sont joints Labadiena. Posėdžio pradžioje vertėjai turi trumpą pranešimą apie jau trečią savaitę besitęsiantį socialinį konfliktą tarp Europos parlamento vertėjų ir administracijos dėl vienašališkai primestų naujų darbo sąlygų vertėjams, dėl kurių e, smarkiai kenčia mūsų teikiamų paslaugų e, kokybė, nepaisant didelių nuolaidų iš vertėjų pusės, administracija nededa jokių pastangų, kad būtų pasiektas susitarimas. Šiame posėdėje dalis vertėjų yra paskirti dirbti privaloma tvarka, todėl nepaisant įteikto pranešimo apie streiką, jie streikuoti negali, o likusiai vertėjai nestreikuoja ir nesijima kitų protesto priemonių iš solidarumo su kolegomis. Nepaisant to, Norime jūs informuoti, kad šiame posėdėje vertimo paslaugos bus teikiamos tik tiek, kiek numatyta, tai yra vėliausiai savo darbą baigsime 18 val. 30 min. Ačiū uždėmesi. Noriu pranešti, kad mūsų komitete yra 33 nacionalinio parlamento atstovai, 9 e, komiteto pirmininkai, 2 vicepirmininkai, 16 valstybių narių, Norvegijos, Švedijos, netgi Serbijos. Mes kalbėsime apie transporto Europoje ateitį, apie judumą. Europos transportas turi būti efektyvus ir modernus dėl mūsų visų piliečių. Mes kalbėsime apie energetinį efektyvumą ir mūsų uh, pas, paslaugas, nes transportas yra labai svarbus užtikrinant galimybę mūsų piliečiams judėti. Taigi kalbėsime apie judumo ateitį, kaip pakloti pamatus tam, kad tai būtų mm, tvarus judumas. Ir ypač kalbėsime apie naujas paslaugas ir uh, solidarumą, naujoves, e, Europos transporto tinklų politiką 2013 metais patvirtinta, kurios e, yra tokie tikslai ir yra siekiama koordinuotai investuoti visais lygmenimis ir europinio, ir nacionalinio, ir regioninių. Taigi šiandien ir mūsų laukia tikrai labai rimti iššūkiai, kuriuos mes norime įveikti ir mes uh, Stengsimės investicijas nukreipti tinkamą kryptimį ir kalbėsime apie arba tink, transporto tinklų politikos ateitį. Labai didelė dalis, aišku, visko priklauso nuo valstybių narių ir nuo ES, aišku, o, finansavimą, pavyzdžiui, per tinklų sujungimo priemonę ir panašiai. Europos Sąjungos biudžetas po 2020 metų šiuo metu kaip tik ir yra derinamas, yra deramasi dėl jo. Būtent jis nubrėž, kokios bus ateityje finansinės priemonės numatytos transporto infrastruktūrai finansuoti. Taigi šiandien turėsime galimybę pasikeisti uh, Mm, nuomonėmis, e, nes bus dvi diskusijų dalis ir mes džiaugiamės, kad pas mus atvyko komisijos narys Otingeris, jis atsakingas už biudžetą ir žmogiškus išteklius ir turėsime galimybę tokiu būdu pakalbėti Taigi turėsime galimybę pakalbėti apie finansus, apie biudžeto atveitį. Ir labai džiaugiuosi, kad komitete galiu pasiveikinti delegaciją iš Moldovos, tos dalies, kuri yra Rumunijoje. Labai džiaugiamės, kad jūs atvykote pas mus. Prašom jūs atsistoti, kad galėtumėm jūs pasveikinti ir jums paploti. Uh, Taigi, ir dabar iš karto imamės pirmos diskusijų dalies, kalbėsime apie transporto tinklus, esamą situaciją ir ateities perspektyvas. Šiame kontekste džiugu, kad galiu pasisveikinti su mūsų prelegentais, tai yra Jean-Louis Colson iš Europos komisijos, jis yra atsakingas už e, investicijų e, skyrių MUF generalinėme direktorate Toliau Matthew Grosh. <laughs> Jūs esate mm, Europos e, transporto tinklų koordinatorius rytų ir e, viduržemio rytų regiono koridoriaus koordinatorius, taip pat e, Danielė Ibanės, ekonomistas, e, ekspertas. Labai džiaugiamės, kad jūs galėjote atvykti į mūsų posėdį, priėmėt mūsų kvietimą ir taip pat džiaugiuosi. Ir Mark Van Dijk dalyvavimu, jis yra atsakingas už išorės santykius, vadovauja tam skyriui Rotterdamo uoste. Taigi, tam, kad geriau vyktų diskusijos, kviesiu nacionalinių parlamentų atstovus užpildyti įvairių spalvų korteles, kurias jūs turite, e, kad galėtume dalyvauti e, dviejų sesijų, dviejų dalių diskusijose, kad viskas būtų dinamiška, kad tikrai galėtų dalyvauti kaip galima daugiau nacionalinių parlamento atstovų ir, ir taip pat ir Europos parlamento atstovų. Ypač kreipiuosi jūs, ponė Vim Vandekamp, e, jums pakaks tik ranką pakelti e, Europos parlamento nariam užtenka, ponui Vimandekamp užtenka tik ranką pakelti. Taigi, labai prašysiu kalbėti labai glaustai aiškiai, trumpai, kad tikrai diskusijos būtų gyvos ir kaip galima daugiau parlamentarų galėtų pasisakyti. Labai sąžiningai e, kolegos noriu pasakyti, kad kiekvienam skirsiu nedaugiau kaip dvi minutės ir kadangi aš esu atsakinga už laiko paskirstimą, tai turiu pasakyti, kad būsiu labai griežta, perspėjau iš anksto dvi minutės ir po to iš karto išjungiu jūsų mikrofoną. Būtent tam, kad kaip galima daugiau parlamentarų galėtų pasisakyti. Ir e, Dabar, kaip ir vertėjus, pasistengsime kalbėti tikrai glaustai, kad sutilptumėm į laiką. Parlamentarų labai prašau e, kalbėti ne per nelyg greitai, kad, kad vertėjai galėtų jūsų visų pasisakymus išversti. Taigi, dabar kreipiuosi į prelegentus, prašau jūsų irgi griežtai laikytis pasisakymo laiko, tam, kad liktų pakankamai laiko diskusijoms. Po jūsų pasisakymų mm, nacionaliniai parlamentarai, po to Europos parlamento nariai pasisakys, visi parlamentarai, kurie norės pasisakyti diskusijose, mm, labai prašau jūsų apie tai pranešti ir užpildyti būtent tas korteles, kurias aš jums sakiau. Mėlynas korteles prašau dabar užpildyti, kas norėsite pasisakyti ir iš karto atiduoti salės darbuotojams. Ar visi supratote, kaip mes dirbsime? Puiku. Taigi, pradedam. Ir mūsų pirmasis prelegentas bus ponas Kolson. Septynios minutės nedaugiau iš karto paleidžiu laikmatį, prašom. Dėly. Ačiū, ponė Dėlį. Hm? Let me first of all thank you very much for your invitation. Ačiū už kvietimą. Ačiū už tai, kad šiandien sukvietėt ne tik Europos parlamento, bet ir nacionalinių parlamentų atstovus. TNT transporto politika grindžiama sąsąją tarp europinės ir nacionalinės politikos. Tokie renginiai nepaprastai naudingai, naudingi mums. Politika vykdoma jau 25 metus ir davė mums rimtų pokyčių. Paminėsiu geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų ašį. Tai transportos srautai vidaus rinkoje. Jie gerokai padidėjo. Antra. Transporto sąsajos prie valstybių sienų. Jos atvertos, tai naujos galimybės regionų bendarbiavimui. Pavyzdžiui, Vienos, Bratislavos, Budapešto arba Kopenhagos ir Malmio ašis. Trečia, infrastruktūros nuoseklus plėtojimas užtikrintas visoje sąjungoje. Įtraukėme net ir kaiminės valstybės. Ketvirta, nutiesta 10 tūkstančių kilometrų greitojo traukinio infrastruktūros. Tai didžiulis pasiekimas piliečiams ir verslui. Penkta. Kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų valdymo sistemos įdėktos. Taip pat keleivių ir krovinių gabenimo sistemos. Nacionalinių ir Europos lygmenių sprendžiamos keleivių gabenimo, e, sprendžiami iššūkiai. Transporto infrastruktūra, tai valstybių narių svarbios investicijos, rengiami projektai, jie gyvendinami pagal valstybių taisyklės ir tvarką. Europos transporto politika suteikia papildo nacionalinę politiką europinių aspektų ir duoda Europai papildomos naudos, kuri viršė atskirų valstybių veiksmus, jeigu jie būtų vykdomi izoliuotai. Transporto tinklų politika pradėta 13 metais siekia nuoseklių tikslų, būtent transporto tinklų, kurie būtų strateginės aukščiausios svarbos. Jie grindžiami veiksmingumu, tvarumu ir nauda vartotojams. Mes tengiamės optimizuoti investicijas, nes e, biudžetai nuolat apkarpomi. Prabėgo šešeri naujos politikos įgyvenimo metai. Aptarkime iššūkius. Finansavimas. Pateiktas pasiūlymas dėl Connecting Europe priemonės būsimos finansinės programos laikotarpiu visos Europos lygmenių. Aš dabar šitos temos neaptarnėsiu, nes, jis bus, nes ji bus aptarta antrojo raundo metu. Sąsajos tarp skirtingų veikėjų, ypač regionų ir vietos lygmenių. Štai pagrindinė Europos koordinatorių užduotis. Apie tai kalbės ponai Groš ir Simpson. Jie aptars savo vykdomą darbą. Trečia. Stimuliuoti, paskatinti ir mažesnius, ir didelius projektus. Europos koordinatoriai paskutinio klausimo metu vasario mėnesį apie tai kalbėjo čia komitete. Trečia, TNT politikos darna su kitomis politikos rytimis - saugumas, sauga, atsparumas, pavyzdžiui, e, kūro užpildymo ir įkrovimo infrastruktūra, alternatyvūs kūro šaltiniai, visą tai traukta į TNT politiką. Sprendimai vertingi tik tai tuo atveju, jeigu yra tasa tarptautiniu mastu. Kelių saugumas. Tai pagrindinis tikslas ateinančių laikotarpių tarptautiniu mastu. Europos koordinatoriams čia tenkia, tenka didelis svarbus vaidmuo, nes jie turi veikti tarsi katalizatoriai, skatindami šios srities patobulinimus. Gerbiami parlamento nariai. Ten T politiką suderina veiksmus nacionaliniu ir Europos lygmenimis ir koordinuoja juos. Tai puikus pavyzdys politikos, kuri atnešė aiškių vaisių, apčiuopiamų rezultatų. Ir dėl to tokia politika yra naudinga ir suvokiama mūsų piliečiams. Tikiuosi, kad jūs pritarsite paskutiniam komisijos pasiūlymui, taip pat ir pasiūlymų dėl biudžeto būsimuoju finansiniu laikotarpiu. Ačiū Jums uždėmesi. Merci beaucoup, monsieur Kolson. Ačiū, pan Kolsonui. Dabar steiksiu žodį pana Grošui. Septynias minutės Per septynės minutės reikės paaiškinti koordinatoriaus poziciją dėl e, devinių e, Europos transporto tinklų e, koridorių ir devini koordinatoriai yra šioje salėje, kurie yra atsakingi už vandens autostradas vadinamasias ir sausumos kelius. Taigi, Pagal Horizontus 2030 programą šie transporto koridoriai turi būti baigti statyti, siekiant ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, kovoti taip pat siekiant su klimato kaita. Ir tam reikia pakankamai rimtų pastangų. Aš koordinuoju transporto koridorių, kuris prasideda e, Vokietijos šiaurėje ir e, driekiasi per aštuonias valstybės. Pastaruoju metu mes 80 procentų investavome numatytų lėšų <clears throat> į geležinkelių infrastruktūrą siekiant transporto srautų perkelimo nuo sausumos kelių į, į geležinkelius, todėl e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės kontekste mes tikimės, kad skirtos numatytos lėšos bus iš, išnaudotas e, iki 95 kokių procentų apimties. Tačiau labai svarbu, kad valstybės narės tinkamai tam pasirengtų, de, derintų tarpusavį veiksmus ir 410 projektų yra iš viso parengta ir turi būti suderinta ir koordinuojama. Sujungti Europą tarpusėje reiškia sujungti žmonės tarpusėje, tačiau taip pat ir būti pasirengus uh, E, susijungti su išoriniu pasauliu. Čia yra labai svarbus oro ir jūrų uostai ir taip pat svarbu užtikrinti e, infrastruktūros tinklų sujungimą su šalimis, kurios galbūt ateitie prisijungs prie ES valdymas, vyksta skirtingais lygmenimis, turime valstybėse narėse E, kolegas koordinatorius, tačiau regioninių ir savivaldos lygmenių taip pat veiksmai yra koordinuojami, todėl mes norime pabrėžti, kad labai dažnai e, pritarimas vykdomam projektui priklauso nuo to, kokią informaciją mes pateikime kartu su šalimis ir regionais apie šių investicijų naudą vidutinės trukmės laikotarpiu. Ir tikrai Koordinatoriai nėra diktatoriai, kaip vienas kolega yra kartą pavadinęs, mes esame tarpininkai, palengviname sąlygas vykdyti, vykti bendradarbiavimui, skatiname kūrybiškumą ir remiamės konkrečia e, savo koordinuojamų e, projektų ir temų e, patirtimis, siekdami geriau panaudoti finansinės lėšas kiekvieno koridoriaus e, atveju keturis kartus per metus vyksta vadinamieji formai, kuriuose dalyvauja e, visi suinteresuoti e, šio projekto įgyvendinime subjektai. Mes parengėme vadinamąjį darbo planą ir, ponė pirmininkė, galiu Jums mūsų trečiojo veiksmų plano paskutinį egzempliorių perduoti ir ten yra numatomi veiksmai atimiausiam laikotarpiu tai kuomet kalbame apie kon konkrečias projekto gyvenimo priemonės, kalbame ne tik apie e, skiriamą finansinę paramą, tačiau taip pat ir apie konkrečius veiksmus ir kiekvienam planui, kiekvienai priemonė privalo pritarti ir pasirašyti kiekvienos valstybės, kurį įtrauktai projekto vykdymą e, transporto ministras, taigi vyksta aiškus bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Paskutinis pastebėjimas e, tarpusavio saveikumas ir europiniai standartai mums yra labai svarbus kriterijai ir ypatingai jie e, svarbus geležinkelių transportui. E, todėl mes skiriame ypatingą dėmesį tam, kad būtų nustatyti vidutinės trukmės laikotarpiu e, visos ES mastu techniniai bendrėjai standartai. Tokiu būdu mes galėtume apginti Europos poziciją pasaulio mastu, kalbant apie e, techninių standartų nustatymą. Be techninių kriterijų, kuriems skiriame ypatingą dėmesį RTMS, e, tai yra signalizacijos sistema, ypač gelžinkelio sektorėje, čia taip pat labai svarbi. Ir mes, mums svarbas ne tik investicijos, tačiau taip pat ir transporto rūšių e, veiksmingumas, atskirų transporto rūšių tarpusavio saveikumas, e, pavyzdžiai, kuriuos dažniausiai pateikiu, e, pavyzdžiui, yra susiję su <clears throat> e, traukiniu, kuris iš Hamburgo vyksta link Graikijos ir reikia šio traukiniu vykstant maždaug 20 valandų praleisti pasienyje, mm, kertant kiekvienos valstybės sienų, todėl mes turime analizuoti kiekviename pasienyje konkrečias problemas ir pasiūlyti e, problemos sprendimą tam, kad e, laukimo trukmė nuo 20 valandų sumažėtų iki dviejų. Ir e, taip pat reikia aiškiai suvokti, kad tiek politinių, tiek ekonominių, tiek socialinių požiūrių e, skirtingose regionuose yra vykdomi projektai ir tai yra pats puikiausias europinio bendradarbiavimo pavyzdys, nes mes labai aiškiai parengėme šio koridoriaus statymo viziją ir paaiškiname projekto dalyviams teikiamą e, naudą, kuomet projektas įgyvendinamas ES mastu. Tokio transporto koridoriaus pridedamoji e, vertė e, yra tokia, kad investicijos, kurios vykdomos Rumunijoje ir Graikijoje, gali atnešti ekonominės naudos, pavyzdžiui, Hamburgo regionui ir pristatydami tokius projektus mes būtent į šios aspektus stengiamės atkreipti dėmesį. Taigi tiek finansinių požiūrių, tiek skatinant kontaktus tarp atskirų valstybių narių, tokie projektai yra labai naudingi. Ačiū ponai Krošui. Dabar kalbės Daniel Libanės ir jūs turite parengęs e, prezentaciją. Tai pirmiausia, įsijunkite mikrofoną. Ačiū, aš nežinau, ar aš čia turiu ką nors padaryti, kas skaidrės rodytų kas čia turi paleisti tą sistemą. Non, ça, ça ne démarre pas. <laughs> voilà. Merci. Bien que ce projet. Ačiū. Tai yra vienas iš brangiausių Europoje e, projektų, tas jis mažai žinomas piliečių ir daugiau yra aptariamas kaip ideologinis, dogmatinis iššūkis 26 milijardai eurų, kad realiai jis veiktų. Taigi dabar reikia realiai atsakyti tokį klausimą. Ar atsižvelgus į Italijos, Prancūzijos ir visos Europos finansinius sunkumus reikia pradėti galutinius darbus, kuomet geležinkelis vis tik tai nėra naudojamas, nežiūrint milijardų investuotų. Tam, kad šis projektas aktas būtų pateisintas, e, vis tiek išlieka problema su skaidrėmis. Atsiprašau. E, taigi mm, buvo skaičiuojama, kad ir prekių, ir keleivių skaičiai išauks, norint pateisinti šį projektą, tai buvo skaičiuojama, tačiau iš tikrųjų taip neįvyko. Ir buvo planuojama, kad bus 19 milijonų, yra tik tai 4 tik tai 4, ir 40 procentų yra mažiau nei buvo planuojama prekių, tai iš tikrųjų didžiulė problema dėl šio projekto. 2006 metais jau buvo nauji skaičiavimai, kurie dar labiau nutolė nuo realybės. 2017 buvo prognozuojama, kad bus apie 22 milijonai tonų pervežiama egzistuojančių geležinkelių ir uh, buvo kalbama apie netgi 61 milijoną tonų prekių, bet iš tikrųjų tik tai e, trešdalis buvo realiai pervežtas prekių. Taigi, akivaizdu, kad jau ir prieš krizę e, prekių pervežimai tarp Italijos, Prancūzijos mažėjo. Dabar Šveicarija, Austrija. Štai skaidrės rodo, kad čia sąlygos visiškai kitokios. Daug metų Švi... Šveicarija ir Austrija aiškiai naudojo e, tą įvairių e, transporto rūšių e, e, atveriamas galimybės tiek lygumose, tiek kalnuose, tiek trumpais, tiek ilgais maršrutais. Ir tarp Austrijos ir Šveicarijos tikrai auga pervežimai ir, ir tai atspindi ir apimtis pagal um, bendrą produktą. Aišku, akivaizdu, kad mažėja, pavyzdžiui, Prancūzijo, iš Prancūzijos pervežimai, kadangi mažėja sumažėja gamybos ir dabar nebegalima prašyti Europos pagalbos. Nebent Prancūzija ir Italija parodytų, kad jie kaip ir Šveicarija ir Austrija sugeba realiai panaudoti esamus geležinkelius. Ta ir patys projekto rengėjai pripažino, Meslam pripažino, kad iš tikrųjų tas, tos prognozijas, kad bus užkimšti tie maršrutai nepasiteisino ir iš tikrųjų skaičius reikia peržiūrėti. Feta Italijos atstovas 17 nu, paskelbė, kad iš tikrųjų nėra tokių skaičių, kokie kad buvo numatomi prieš 10 metų. Akivaizdu, kad faktinė situacija yra visiškai netokia. Italija ir Prancūzija akivaizdu, kad labai stengiasi stiprinti geležinkelio panaudojimą prekių peržiūrimui, tačiau vis tik tai nevyksta tas persikėlimas. Ir Prancūzijos, Italijos mm, e, sien, ties siena iš tikrųjų netgi didesnė, e, didesnės yra sąnaudos. Ir pažiūrėkime dabar, palyginkime 90-metį, e, kokia buvo situacija situacija. E, Italijoje geležinkelis buvo vieno, e, vienos juostos, tik tai vienų bėgių. A, e, a, Ir nuo 2003 metų buvo modernizuota, tai nebėra dabar jau ir patikrinimų, ir dabar visos programos labai modernios, GB1 yra, tuneliuose FM 600 e, kartų daugiau dabar yra geležinkelių keleivių pervežimų. Ir reikia atsižvelgti į du, du trūkumus. Visų pirma, um, dėl to, kiek geležinkelių gali, kiek gali traukinių važiuoti. Uh, 350 dienų milijonas maždaug tai būtų sunkvežimių, kuriuos būtų galima nuimti nuo sausumos kelių, jeigu būtų panaudojami pajėgumai. Prancūzija, Italija jau dabar galėtų pasiekti 2050 metų tikslų, tai yra 50 procentų padidinti geležinkelio panaudojimą, niekas neginčia atsiprašau per net greitai užvečiau skaidrės, kad reikia priminti Prancūzijai, Italijai, Europai, kokie yra įsipareigojimai jų yra, kokie, e, kokios sutartys pasirašytos, tarpusavio supratimo memorandumai tarp Prancūzijos ir Italijos. Tikrai nėra jokių netgi punktų numatytų, kad bus sankcijas galima panaudoti. Yra tik tai um, tribunolai galimybė, jeigu būtų ginčas dėl dabar egzistuojančių geležinkelių kelių nepanaudojimo. Taigi, reikia laikytis sutarčių visumos. Ir Prancūzijos, Italijos pareiga yra nutiesti bendrą um, dalį, bet tai yra ne vien tik tai tuneliai ties sieną. Prancūzija yra įsipareigojusi 14 km savo e, um, ruoštų, savo pinigais finansuoti daugiau nei Italija. Italija tai užsitikrino, kadangi įmoka daugiau už tunelį per sieną. Jeigu Prancūzija nepastatys to, ką ji įsipareigoti, Italija gali atsisakyti finansuoti savo dalį. Ir tai visa, tai tas sprendimas turi būti padarytas prieš galutinę darbų uh, fazę. Kaip matote, sutartis tikrai, sutarčių tikrai nesilaikoma, taigi kyla klausimas. Uh, Dėl praktinių aspektų jūs, aišku, e, rasite e, ir, ir pailius visus duomenys, mes parengę esame viską raštu prie salės yra išdėliota, bet e, buvo pristatomi šie darbai kaip, e, kaip pirminiai paskaičiavimai, kad būtų galima gauti 50 procentų finansavimo iš ES, 40 procentų, nes viso finansavimo dar nebuvo gauta. Ir iš tikrųjų, kas gali dabar, e, turėdamas omenyje visokias tas fantazijas ir nepakeliamą finansinę naštą, dabar dar teikti, kad tikrai yra tinkamas tas projektas jau ketveri metai yra kiek e, jau, jau e, naudojame tą geležinkelio, tą, tą liniją tarp Liono ir Turino, kas bus atsakingas vis tik tai už dabar tokią delikačią biudžetinę situaciją, kuomet yra tiek daug įsiskolinta, kai yra tai menkai naudojamas tas maršrutas. 2018 vasarį Prancūzija vis tiek dar pristato šį projektą kaip finansiškai nepalankų ir yra galvojama, kad reikia suspenduoti šį projektą, Liono Turino dalį ir da, reikia galvoti apie tai, kaip sumažinti e, krovinių pervežimą sausumos keliais, kaip perkelti tai į geležinkelius, kad nebūtų automobilių keliais, e, jie pervežami ir, da, ir visų pirma reikia tai apgalvoti ir tik paskui kalbėti, ką toliau daryti su šio projekto baigiamojo etapu. Ačiū visiems uždėmenį. Ačiū Danieliui Ibanės. Dabar Merk van Dijk, kuris yra Rotterdamo uosto mm, išorės reikalų vadovas. Slides, so perhaps... Aš taip pat norėčiau pasitelkti skaidrės. Ir norėčiau jas keisti. Ačiū. Malonu, kad mane pakvietėte. Man garbė dalyvauti svarbiame sustikime Šiek tiek kalbėsiu apie Rotterdamo uostą, bet daugiau kalbėsiu apie uostų vaidmenį apskritai. Rotterdamo uostas. Mes didelis uostas, didžiausias uostas Europoje, šiaurės vakarų Europoje. Niekad nebūtume tapę didžiausių uostų, jeigu būtume dirbę tik su Olandijos rinka. Mums reikėjo Europos bendrosios rinkos. Tai buvo stimulas mums tapti didžiausiais. Čia matote skaičius ir suvokite, kad mūsų vaidmuo regione didelis. Mes suteikėme 180 tūkstančių darbo vietų tiesiogiai ir netiesiogiai. Taip pat prisidame prie Niderlandų bendrojo nacionalinio produkto. Nuo, nuotraukoje matote konteinerius Tačiau jie tik tai 30 procentų mūsų eismo sudaro. Daugiausia pervežame mm, prekių <clears throat> e, kitų. E, turime 3000 verslo įmonių, 9 elektrinės, 80 terminalų. o konteinerių importuojama, eksportuojama apie 30 milijonų. Kiti svarbus uostai yra Hamburgas, Antverpenas, Marselis, Valencija. Ir e, svarbu, kad būtų transporto mazgas e, uoste. Matome oranžinę spalvą Hamburgo uosto veikimo sritis. Taip pat matome, kad e, Rotterdamas ir Hamburgas aptarnauja ne tik savo valstybės, bet ir visą šiaurės vakarų regioną - Baltijos jūrą, Šiaurės jūrą. Labai svarbu, kad uostas veiktų tarptautiniu mastu ir kad jo poveikis būtų tarptautinis. Rotterdamas yra susijęs su trimis trimis koridoriais - viduržemio E, šiaurės jūros ir Baltijos jūros, taip pat Reino koridoriumi. Tai lemiamas veiksnys mums. Ir tokia yra mano žinia. Teskite ten transporto tinklų politiką, ji labai racionali, kadangi plėtoja Europos rinką, sukurdama bazinę reikalingiausią infrastruktūrą. Iššūkių daug. Pažvelkime į modalinį transporto rūšių pasiskirstimą. 48 procentai sunkvežimių, 42 procentai baržos, vidaus vandenų laivai ir 12 procentų, tik 12 procentų geležinkelio krovinių. Būtent geležinkelį reikėtų ateityje didinti, jo dalį didinti. Štai kur pagrindinis ateities iššūkis matote, kokius projektus vykdome. Įsižiūrėkite, šito tilto kol kas nėra, jisai statomas. Šitą projektą finansuoja Europos komisija ir TNT politika. Norime, kad būtų sukurta geležinkelio sąsaja su Vokietija Ten, aišku, yra tam tikrų iššūkių susijusių su vėže, bet manau, su laiku jie bus išspręsti. Norėdami plėtoti geležinkelio transportą, mes pridame papildomų maršrutų tarp Rotterdamo ir šalies vidaus. Vadinasi, Rotterdamo uostas pats investuoja į projektus e, kad būtų greitaeigis geležinkelio ryšys. Kitas modalinis pokytis susijęs su tvarumu ir su kitais pokyčiais. Taip pat su tuo, kad transporto paslaugos yra skaitmeninamos. Transporto ryšiai su šalies vidumi optimizuojami pasitelkiant E, krovinių operatorius. Dar liko daug darbų nudirbti, kol situacija bus mūsų tenkinanti. Tai prioritetas artimiausiais metais. Rotterdamo uostas investuoja daug į importo termina, terminalą Taip pat tikimės, kad bus išnaudojami jūrų laivai. Štai investicijų poreikiai. Prieš du mėnesius mes pradėjome tam tikrą tyrimą investicijų poreikiai ES uostuose. Mes paklausime, kokie iššūkiai ateinačiais dviejais metais. 37 procentai atsakė, kad labai trūksta investicijų į bazinę infrastruktūrą. Taip pat esama transporto koridorių spragų. Kita vertus, kalbama apie investicijas į skaitmeninės technologijas. Pavyzdžiui, Hamburgas investuoja į 5G ryšį, o Rotterdamas investuoja į energijos infrastruktūrą, kad šilumos ir e, kita energija būtų išnaudojama veiksmingiau. TNT politikos ribose mes turime išlaikyti dabartinės sąlygas, bet ir investuoti į naują skaitmeninę bei energetikos infrastruktūrą, siekti daugiau tvarumo. Čia matote transporto rūšių pasiskirstimą. Uostai nepaprastai svarbus tarptautiniu mastu. Koridoriai prasideda ir baigėsi uostuose. Ir matote, tik tai 4 procentai visų lėšų skiriama uostams. Daugiausia skiriama geležinkelio transportui. Tai gerai, mes pritarėme tam, kad būtų plėtojamas geležinkelio transportas, tačiau vis dėlto dar nesuvokiama, jog uostus reikėtų labiau plėtoti, nes tai yra vartai į šalies vidų. Tai iššūkis būsimam finansiniam laikotarpiai. Pagrindinės žinutės naujam CEF 2 pasiūlymui. Turbūt žinote, kad šie iššūkiai galioja ne tik uostams, bet ir apskritai visiems ryšiams su šalies vidumi. Taigi, turėtume skirti pakankamai lėšų iš CEF infrastruktūrai ir skaitmeninimui. E, antra, negalima užstrikti su moksliniais tyrimais. Kažkada reikia pereiti prie gyvendinimo. E, pagal horizontą Europą mums reikia geresnio įgyvenimo biudžeto. Santykis turėtų būti 100 prie 42 procentų. Trečia. Pritarėme tam, kad 40 procentų metų biudžeto būtų skirta infrastruktūros modernizavimui, taip pat e, energijos infrastruktūros modernizavimui. Ačiū už e, Rotterdamo uosto pristatymą. Pradėsime diskusijas e, ir pradžioje dviems minutėms suteiksiu žodį ponai Bodui iš Rumunijos. Pakelti ranką, prašau rodydamas, kur sėdite. Sveiki atvykę ir prašau kalbėkite. Vă mulțumesc că aș vrea să... Ačiū. A, a, ačiū. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad e, Rumunija yra parengusi bendrai transporto infrastruktūros planą ir numačiusi atitinkamas investicijas į infrastruktūrą šioje srityje tie projektai, kurie yra atrinkti pagal e, bendrai veiksmų planą, yra numatyti ir įtraukti į 14-20 metų infrastruktūros finansavimo programą. Ir jie priepia bazinę infrastruktūrą, ypat transporto infrastruktūrą, tai yra viena iš prioritetinių investavimo sričių Rumunijoje. Ir mums šis rytis yra labai svarbi, e, svarstant daugiametę finansinę programą po 20 metų. Rumunija mano, kad sanglaus politika yra viena iš svarbiausių finansavimo priemonių, skatinant investicijas į transporto sektorių, atsižvelgiant į Talinę 14 metais patvirtintas naujausias transporto koridorių kryptis. Noriu pabrėžti štai, ką pagrindinis. E, transeuropinių transporto tinklų <clears throat> tinklas Rumunijoje bus um, baigtas statyti iki 2020 metų. Nepaisant to, egzistuoja skirtumas tarp mūsų finansavimo poreikių ir e, numatytų asignavimų. Komisija, e, tai yra Rumunija, e, sugebės baigti statyti šios transporto koridorius, aš turiu menyje bazinę infrastruktūrą E, nu, per numatytą laikotarpį nuo 14 iki 20 metų, tačiau kol kas mes nesame pasiekę to CF e, įsisavinimo lygio, kokį norėtume pasiekti, mm, nes e, didžioji dalis projektų yra gyvenama per viešuosius pirkimus, mūsų vyriausybė neseniai E, pritaikė viešųjų pirkimų procedūrą prie Europinių reglamentų, kurie buvo patvirtinti 17 metais. Baigdamas noriu pasakyti, kad e, naujieji 14-20 e, metų laikotarpį patvirtinti aspektai yra susiję su tuo, kad skirtingi anksčiau skiria gyvendinti vakarų ir rytų Europoje projektai dabar tapo bendrais. Aš tikiuosi, kad po 2020 metų mes daugiausiai dėmesio skirsime rytų Europos valstybių transporto e, tinklams. Ačiū, panu Bodu. Taigi, kuo trumpiau įsikalbėsime, tuo daugiau kolegų galės pasisakyti. Dabar ponas Bukis iš Latvijos kalbės. Sveiki atvykę, prašau kalbėkite. Labdien! Es tātad esmu Ines Buļs. Labadiena. Aš atstovauju Latvijos parlamentui, dirbu ekonomikos komitete. Noriu pabrėžti, kad Latvija ir kaimininėms šalims yra labai svarbu pagerinti transeuropinių transporto tinklų infrastruktūrą. Tačiau Baltijos valstybėms ypatingai svarbu yra taip pat ir Rail Baltic projektas, kuris sujungtų Baltijos valstybės su, su vakarų Europa. Strateginių požiūrių šis projektas Rail Baltic yra labai svarbus, tačiau taip pat ir politinių, ekonominių ir ekologinių požiūrių. Taigi nekantriai laukiame, kol šis projektas bus e, įgyvendintas ir tikimės, kad tai įvyks e, pagal numatytą tvarkaraštį. Noriu paklausti e, jūsų, ponė pirmininkė, šio komiteto narių ir jūs taip pat matote, kad Rail Baltic projektui reikėtų teikti pirmenybę transeuropinių transporto tinklų sujungimo kontekste ir skirti jam atitinkamą finansavimą. Pirmininkė, ačiū poniai Ajalai. Sender žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę išklausyti tų trumpų e, pristatymų, jau nuveiktų darbų ir mūsų laukiančių iššūkių ateityje. Aš su šešėlinė pranešėja nuo savo frakcijos e, rengiant pranešimą dėl būsimojo CEF plano. Ir Europos parlamente noriu pasakyti, kad buvo patvirtinta rezoliucija dėl e, mm, finansinių asignavimų e, skirimo tam, kad būtų įgyvendinti transporto koridorių <clears throat> projektai, kurie anksčiau jau buvo patvirtinti. Iš tiesų, tie projektai buvo puikus, tačiau lėšų jiems įgyvendinti nebuvo skirta pakankamai. Ir komisijos numatytas likščionis finansavimas tikrai nėra pakankamas šiems projektams. Privalome mm, rasti būdų ir galimybių įsigilinti į kai kurias temas šiek tiek išsameu. Taip mums reikia tų plačių transporto koridorių, mums reikia imtis koordinuotų veiksmų tam, kad e, atitinkamos pažangos e, e, pasiektume gyvendindami trečią judumo paketą. Čia svarbiausi dalykai yra tarp valstybiniai, e, <clears throat> tarptautiniai e, reglamentai, kurie dažnai dubliuojasi. E, svarbu čia koordinuoti veiksmus, taip pat labai svarbus yra finansavimas ir reikia paminėti skirtingas finansavimo galimybės, tai yra subsidijos, e, e, bendrinimas e, arba mišrus finansavimas, privataus kapitalo pritraukimas. Taigi svarbu pabrėžti, kad būtina siekti, kad įgyvenant tokius projektus nebūtų didinami valstybių narių įsiskolinimai. Tikrai negalime taiksis tokia situacija kaip Liono Turino e, koridoriaus transporto gyvenimus, e, kuomet dabar mes matome, kad Paryžiuje šiai temai visiškai e, neskiriamas prioritetinis dėmesys. Diskutuodami apie Europinį semestrą mes turime valstybės narėms priminti, kad jų sostinėse priimami sprendimai turi atitikti ES mastu priimamiems sprendimams. Pons Otoson, švedijos atstovas, dabar gali kalbėti, prašau, jums dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu pasinaudoti galimybę <clears throat> e, ir pristatyti Švedijos e, iniciatyvas ir pastangas, plėtojant transeuropinius transporto e, tinklus ir įnešant savo indėlį į TNS plėtrą. Tam reikia techninių sprendimų, jie šiandien jau buvo paminėti. Ir kalbant apie saveikumą, negalima daryti jokių nuolaidų, reikia laikytis nustatyto tvarkaraščio, nes jeigu egzistuos spragos ir trūkumai saveikumo srityje, tuomet e, įvyks taip, kaip ir e, šiandien kartais pasitaiko Švedijoje, tuomet pritrūks e, investicinių lėšų. Todėl reikės įsikišti e, valstybėms e, pačioms, mokant atitinkamas subsidijas, skatinant investicijas į geležinkelio transporto srautų valdymo sistemas, į naujų lokomotyvų gamybą ir taip toliau. Mes palankiai vertiname komisijos iniciatyvą šioje srityje, nepaisant to, kad Švedija yra e, pateikusi savo prieštaravimus dėl uh, e, uh, e, TNT pasiūlymų 4, 5 ir 6 straipsnių. Ir <clears throat> mūsų manimų jų nuostatas, jų nuostatomis pažeidžiamas atskirų regionų uh, autonomiškumas e, ir e, apribojamos savivaldybių e, kompetencijos, todėl šias nuostatas pritaikius, manau, kad mūsų laukia ilgi teismų procesai, kurie vėl galėtų kelti grėsmę TNT projekto įgyvendinimui. Ačiū už jūsų mintis. Pone Maladinovič, dabar suteiksiu žodį, jis yra Serbijos atstovas. Prašau, kalbėkite dvi minutės. Mikrofoną prašau įsijungti. <laughs> well, madam... Ačiū. Pirmą kartą lankausi čia, gerbiamą pirmininkę, kolegos. Mums svarbu dalyvauti šiuose posėdžiuose nes Serbijos dėrybos dėl stojimo vyksta, taip pat ir dėl Serbijos geostrateginės padėties. Per mūsų šalį eina viduržemio koridorius, Reino Dunojaus koridorius ir rytų koridorius. Serbija stengiasi pasiekti <clears throat> Europos politikos standartus įgyveninti konkrečius projektus, mes esame pasiryžę vykdyti e, sąsajų <clears throat> projektus. Plėtojame nacionalinius ir regioninius projektus, norime suintensyvinti transporto ir energetikos sektorių e, e, jungtis. Iki šių metų planuojame užbaigti kelis svarbius projektus geležinkelio, taip pat e, intermodalinio terminalo Belgrade. Šiais metais parlamentas priėmė naujų teisės aktų taikomų visoms transporto rūšims. Mm. Mes ratifikavome susitarimą dėl transporto bendrijos 2017 metais. Pagal jį numatoma nuosekliai plėtoti transporto infrastruktūrą mūsų regione. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Dabar mūsų komiteto pirmiausiai pirmininkui Dominik reikėjo žodėtis. Ačiū pirmininkė, labai dėkoju pasisakiusiems už jų puikius pasisakymus ir dėl Connecting Europe Facility, dėl Europos infrastruktūros tinklų sugybą priemonės noriu Mm, pasakyti, kad iš tikrųjų, mm, na, mm, buvo ir, ir užmiršimų, ir, ir nepakankamo finansavimo, vis tik tai reikia akcentuoti e, CF efektyvumą ir tai yra būtent labai e, centralizuoto valdymo priemonė um, ir galiausiai valstybės labai svarbu, kad jis įsipareigotų, dirbtų kartu ir jeigu jų įsipareigojimai silpsta, aišku, kyla problemos, nes tikrai labai svarbi ta partnerystė valstybių narių kuomet yra skiriamos um, juridinės, finansinės, techninės priemonės, aišku, viskas juda į priekį ir tai akivaizdu labai svarbu kalbėti apie panaudojimo gebėjimus į Europos pridėtinę vertę ir Europos e, tinklų naudingumą. Ir CEF, aišku, naudingumo nieks neneigia e, nei vienoje Europos sostinėje, man atrodo. Taigi mes turime uh, Mm, išlaikyti, būti, išlikti ištikimi tos programos dvasiai. Aišku, viskas yra labai sudėtinga, reikėtų supaprastinti tą programą ir, ir, ir koordinavimo, ir, ir techninės visas priemonės užtikrinti. Mm, aš manau, kad galiausiai, kuo daugiau tie tinklai bus išbaigti, tuo labiau jie bus panaudojami, taigi labai svarbu, kad visa tai būtų kaip galima matomiau, greičiau užbaigta. Uh, mums reikia tiesioginio centralizuoto valdymo, kad parodytumėm Europos tinklų pridėtinę vertę ir pirmininkę mm, iš tikrųjų kartais abejojama dėl tų priemonių, bet tai tikrai labai efektyvios priemonės, tik jos turi būti tinkamai panaudotos ir ypač aš galvočiau apie RTMS. Monsieur... Ačiū ponui Rykė. Pas Delgado. Parolė tevu. Sí, buenas tardes, señora presidenta, señorías, desde el Congreso de los Diputados. Labai diena. Ispanijos vyriausybės ir parlamento vardu noriu perduoti tam tikrą žinę, kuri yra svarbi Europos transporto tinklams. Tai yra, kad šitie tinklai yra labai svarbus bendrai rinkai, nes užtikrina prekių ir keleivių judėjimą. Ispanijoje stengiamės nuosekliai plėtoti transporto tinklus. Tai susiję ir su teritorinė sanglauda. Turime du koridorius - Atlanto ir Viduržemio. Jie kerta mūsų autonomius regionus. Beje, malonu, kad komisija neseniai teigiamai įvertino Ispanijos pasiūlymą pratesti tuos du koridorius ir įtraukti juos į naują reglamentą. Numatoma naujų jungčių su įvairiais Ispanijos miestais. Taip pat e, ryšiai, jungtis su Kanarų ir Balearų salomis. Tikimės, kad e, Tiems projektams Europos parlamentas skirs daug paramos. Svarbu plėtoti gerus transporto projektus. Mes, mes kaip vieni iš lyderių norėtume siekti aukštos kokybės transporto jungčių, taip pat ir su uostais. Tai intermodalinės galimybės - geležinkeliai, keliai ir jūros uostai. Svarbu taip pat plėtoti valdymo įrankius, kad būtų e, visiška tarpusavio sąsaja. Ačiū, panas Kamateras. Sveiki atvykę į transporto komitetą. E, Ačiū už kvietimą. Ponas Gros kalbėjo apie rytų transporto koridorių. Mūsų valstybė taip pat šioje programoje dalyvauja. Tai unikali programa. O pagal reglamento nuostatas mes turime laikytis e, procedūros taikomas nacionaliniams planams iki 27 metų. Tai apima skaitmeninius registrus, elektroninius bilietus, elektroninės kelių mokesčių sistemas Visą tai finansuojame iš bendrijos programų ir tikimasi užbaigti įgyvendinti iki 19 metų kovo. Mūsų šalyje geležinkelis nėra išplėtotas. Mes kliaujamės e, kombinuotą transporto struktūrą, kuri apima jūros, oro ir kelių transportą. Taip yra dėl Graikijos geografinės padėties, jos ypatumų. Graikija tai tarsi vartai į Europą, tai tranzito šalis, tai energi, energetikos mazgas, turistų traukos taškas ir labai svarbi jūrinė valstybė. Norėtume, kad Balkanuose atsirastų tarptautinė investicijų, tarsi traukos vieta. Malonu, kad Serbijos kolegė taip pat apie tai kalbėjo. Mes pasirašėme susitarimą su Firom ir jie taip pat žada prisidėti. Aš pritariu ponui Vandaikui. Jūrų transportas tarsi šiek tiek laikomas antrarūšių šiuo metu. Neužtenka kalbėti vien tik tai apie krovinių gabenimą. Nepamirškime keleivių. Nepamirškime turizmo srautų ir jūros transportą išnaudokime turistams gabenti. Ponas Kramer, žodis jums. Porą minučių kalbėkite. Ačiū. Transportas yra vienintelis sektorius, kurio tarša nuo 90 metų padidėjo. Todėl labai svarbu, kad būtų skirima daugiau dėmesio geležinkeliu. 80 procentų lėšų skirima geležinkeliu, tai svarbu, tačiau vertinant atskirus projektus, Nu, pažiūrėkime, Liono Turino koridorius turėtų kainuoti 12 milijardų eurų. Prancūzijos vyriausybė to tą tarpu kalba apie 26 milijardus, skirtumas yra 14 milijardų, tuo tarpu nuo Berlyno iki Vroclavo 50 <clears throat> km atkarpa nėra elektrifikuota, 50 milijonų ar 100 milijonų reikėtų skirti e, šiai atkarpai, 30 metų jau e, tas finansavimas nėra skiriamas. Milijardai investuojami į Europos geležinkelių tinklą, tačiau m, iš tiesų m, e, mes matome, m, <clears throat> kad prioritet, prioritetai nėra E, nustatomi nuo Briuselio iki Valensieno, e, kur e, Europos geležinkelio agentūra yra įsikūrusi 800 metrų atkarpa, 30 metų negali būti pastatyta tam, kad tik tai valandą laiko užtruktų ta <clears throat> kelionė, kuri dabar užtrunka 13 valandų, taip pat ir kitų pavyzdžių būtų galima labai daug pateikti. Mes turime nepamiršti, kad tik 5 procentai e, geležinkelių pervežamų e, keleivių yra gabenami greitaisiais traukiniais. E, o, pavyzdžiui, toks projektas geležinkeliu kaip Rail Baltica kainuotų tik tai nedidelę dalį arba jo e, samatą sudaro tik nedidelę dalį Lyono Turino geležinkelio e, koridoriaus. Taigi tokius projektus reikia remti tam, kad žmonės, žmonių kontaktai tarpusavyje e, <clears throat> būtų intensyvesni. Mano komitete ploti negalima, išskyrus išimtinius atvejus, sako pirmininkė. Ponai Kolokovskai dabar žodis iš Lenkijos. Prašau jums žodis, dvi minutės kalbėti. Pane pirmininkė, mes e, remiame komisijos veiksmus e, siekiant e, plėtoti geležinkelio infrastruktūrą, ypač pirmąjį europinių, transeuropinių transporto tinklų koridorių tam, kad būtų sujungtas Šiaurės ir e, rytų Europos valstybių sostinės su vakarų valstybių sostinėmis labai svarbu plėtoti transporto ašis jungiančias tarpusavyje Europos šiaurę ir Europos pietus. Tai yra e, Vie Karpatų geležinkelio e, koridorius kurio pagrindinė mintis e, greičiausių, trumpiausių būdų sujungti Baltijos valstybės su Balkanų šalimis ir e, tas transporto koridorius leistų sujungti Dunojus regiono valstybės su Baltijos valstybės regiono šalimis, taip pat Baltarusija e, ir Ukraina. Minėti transporto projektai yra sudėdamoji e, <clears throat> transporto infrastruktūros dalis, užtikrinanti e, vidurio rytų Europos ir pietų Europos valstybių geresnė tarpusavio sąveika. Šių projektų įgyvendinimas leistų sumažinti ekonominį atotrukį tarp e, vidurio ir tų ES valstybių likusios ES dalis. Taip pat būtina plėtoti automagistralių greitųjų infrastruktūrą. E, ir ypatinga dėmesį noriu jūsų atkreipti į projektą, kurį pristačiau praėjusiais metais Talinė dėl greitųjų e, traukinių atkarpos statybos. Uh, E, iš Talino per e, Lenkiją iki Graikijos ir Turkijos. Šis projektas yra labai svarbus, e, nes leistų panaikinti geležinkelių infrastruktūros baltasios dėmes egzistuojančias Europoje. Tas greitojo, ta greitojo traukinio, greitojo geležinkelio susisiekimo ašis leistų greičiau vystytis e, minėtiems Europos regionams, kurti naujas darbo vietas ir stiprinti ES rytinę dalį. Aš manau, kad e, atsižiūrint istoriją po antrojo pasaulinio karo ir tą padarytą žalą rytų Europos dalims e, reikalauja, kad būtų skiriama tinkama finansinė parama šiam projektui, to aš ir prašau. Panas Jelonin. Dar prisimenate, mus, ponė Jelonin, buvome su jumis sustikę Suomijoje. Smarkiai pasiginčijome, ar prisimenate. Täällä nostettiin esille Baltian buvo kalbama apie Via Baltikos klausimą, jos svarbą Europai. Via Baltika yra labai svarbi ir Suomijai. Ir e, Via Baltika turi pasiekti Helsinkį. Apie tai jau ir anksčiau kalbėta. Uh, Mm, turėtų būti tunelis iš Talino į Helsinkį ir paskui toliau um, geležinkelis per Suomiją netgi pasiektų Arktės jūrą ir toliau vėlgi būtų tai jungti su Azija. Visi žinome, kad tai yra labai svarbu ir um, mūsų oro Suomijoje Mm, neįmanoma gauti finansavimo automobilių kelių infrastruktūrai. Aš galiu pasakyti, kad mm, tokio valstybė kaip Suomija tikrai e, trūksta paramos, taigi mes galėtume galvoti apie kažkokias tai paskatas investicijoms į infrastruktūrą, kad tai būtų mm, svertas, kuris paskatintų investavimą į tokį projektą, kuris būtų tikrai naudingas visai Europai. Uh, Mm, todėl kalbėčiau apie naujas paramos rūšis, e, kad būtų galima mm, paskatinti investavimą, paspartinti darbus. Reikia mm, nepamiršti, kad e, yra ne vien tik tai tradicinių transporto rūšių, e, reikia nepamiršti to, kad bus daug pasikeitimo ateityje, bus daug technologijų e, ateityje ir galbūt e, ir, ir priekes ateityje bus galima pervežti dronais, gal net ir e, keleivius. Taigi reikia galvoti ir apie įvairias technologinės naujoves, galvojant apie TNT perspektyvas. Vous êtes où bienvenue. Thank you, Madam Chair. Uh, Lofstrom. Tomorrow's winners in global shipping must focus on. Jeigu norime lyderiauti e, jūrų sektorėje, turime koncentruotis į naujausius sprendimus, įgyvendinti naujas technologijas, inovacijas, kurios duoda mažiau emisijų ir leidžia veiksmingiau išnaudoti laivus suskystintos dujos buvo pradėtos naudoti Suomijoje didiesiems laivams. Labai svarbu dalyvauti <clears throat> jūrų greitkelių projektuose. Svarbu, kad tie projektai būtų finansuojami ir toliau naujoje finansinėje <clears throat> perspektyvoje reikėtų finansavimo moksliniams tyrimams nes tai padėtų Europos jūrų sektoriui pereiti prie mažesnių CO2 emisijų. Taip kaip sakė Van Dijk, reikia vykdyti bandomosius projektus. Finansavimas sukurtų daugiau augimo, naujų darbo prie, vietų. Tik taip mes išsaugotume savo lyderiaujančias pozicijas. Tai yra statydami naujausių technologijų laivus ir plėtodami laivybos pramonę. E, sąlygos yra skirtingos. Pavyzdžiui, Baltijos jūroje vanduo nėra itin surus, o gilis nedidelis. Suomija yra vienintelė pakrantės valstybė pasaulyje, kur uostas visiškai užšala. Šimtą dienų per metus maždaug. Vadinasi, mums reikia ledlaužių, kad galėtume naviguoti saugiai žiemą. Tenka sudeginti daugiau kūro, nepaisant visų naujausių technologijų. Navigacija per ledą yra sudėtingesnė ir todėl mes neturėtume būti baudžiami dėl tokių sąlygų. Ačiū, ponė Demonte. Presidente, prima della domanda vorrei fare un... Užduosiu klausimą, bet pirmiausia pastaba. Labai svarbus šie klausimai, dėkoju kalbėtojams už jų mintis. Svarbu keistis informaciją, diskutuoti, susidaryti nuomonę apie šios ryties politiką. Ponas Ibanez apibūdino situaciją ir jo nuomonė skiriasi nuo kitų kalbėjusių prelegentų. Buvo nesutarimų su projektą vykdančią kompaniją. Norėčiau, kad šitoje diskusijoje įsivyrautų pusiausvyrą. Dabar noriu užduoti Jums klausimą. Kokia yra alternatyva, kurią matytumėt? Norėčiau, kad atsakytumėt kaip ekonomistas. Ir antrasis mano klausimas ponui Groš dėl Balkanų. Štai turime bendrijos transporto erdvę. Atsakykite, prašau, konkrečiai, kokie kriterijai yra taikomi ir kaip jūs vertinate Kinijos investicijas šitame regione. Kaip visą tai plėtojasi. Ir pabaigai ponas Telička. See, mood, uh... Matau, pirmininkė, kad šiandien esate nusiteikus žaismingai. Kągi, uh, Tikrai įdomus yra šie klausimai ir kolego iš nacionalinių parlamentų pasisakymai, tai aš sureaguosiu ir jų pasisakymus ir, ir pasiteirausiu prie legendų. Visų pirma, kolega iš Latvijos, aš noriu pasakyti iš tikrųjų tai dėl, dėl prioritetinio to projekto, um, galiu pasakyti, kaip buvęs uh, Europos koordinatorius tuo klausimu, aš labai džiaugiuosi, kad Latvijos politikas taip entuziastingai kalba apie tą projektą. Mas Bodė iš Rumunijos, turiu pasakyti Jums, kad mes tikrai neskirstome Europos į rytų, o vakarų Europą. Mes turime bendrą rinką ir turime užtikrinti jungtis ir jeigu jungčių trūksta, tai turime būtent tuo ir rūpintis, kad tarp mūsų būtų visas junglumas užtikrintas. Tai aš įsivaizduoju, kad visų mūsų prioritetas yra toks. Na ir galiausiai visiems nacionalinių parlamentų atstovams noriu pasakyti dėl CEF, infrastruktūros tinklų jungimo priemonės. Tikrai džiaugčiausi, jeigu jeigu jūs pateiktumėt savo idėjų, savo minčių, kaip SEF būtų galima mm, panaudoti, tinkamai suformuoti, gal kažko trūksta ir jūs nacionaliniu lygmeniu, aišku, turite suvaidinti ir savo vaidmenį, nacionaliniai parlamentai turi dar išspręsti tikrai probleminės mm, dar dalis, ta, tam tikras atkarpas. Tente, aišku, yra sėkmės istorija, bet aš apie poną Vandai, kuris skaidriai aiškiai kalbėjo apie CF2, e, kitiems e, prelegentams e, klausimą tokį užduočiau realistiškai. Ko jums trūksta, kas turėjo būti išspręsta, ko pasigėdote? Metijo Griš, aišku, kaip vienas iš Europos koordinatorių puikiai atsakytų tokį klausimą. Vandaik dar noriu paklausti Dėl kombinuoto finansavimo, kai, ką jūs galvotumėte dėl, ir dėl pelno gavimo, kaip, tai, už, kaip tas um, finansavimo derinimas uh, um, užtikrintų pelną, kokį vaidmenį jis turėtų. Ir galiausiai gal dar pastaba, vienas iš jūsų kalbėjote apie 60, 40, kažkuris iš jų, man atrodo, apie naujus pasikeitimus, modernizavimą europiniu mastu. Aš galvoju, o kaip tai veiktų jūsų uoste, pavyzdžiui, gal galutinis tos klausimas jums visiems būtų, ar jūs galvotumėte, kad reikia daugiau supaprasnimo ir lankstumo, ar ne? Tai gal toks vienas bendras klausimas pabaigai. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, panai Teličkai, už tikrai labai svarbius klausimus. O dabar kreipiuosi prie legendus, tai labai atsiprašau, turėsite labai mažai laiko. Uh, Bet, na, jūs, manau, kad labai glaustai sugebėsite e, kiekvieną sutilpti dvi minutės. Donc, commencer, on a... Pradėsime tą pačią tvarką. Kaip jūs pasisakėte, ponas Kolson visų pirma, MUF generalinio direktorato skiriaus vadovas, jums buvo daug klausimų, o pasisakymo laikas tik tai dvi minutės, paleidžiu laikmatį, prašom. Ačiū. Ačiū, pana pirmininkė, neatsakysiu visus klausimus į tam tikrus, pirmiausiai, pana Rikė, atsakysiu. Patvirtinamas, kad iš tiesų CEF kontekste yra projektų, kuriais bandoma sustiprinti koordinatorių vaidmenį ir užtikrinti geresnę sąveiką tarp projektų atrankos ir e, koordinatorių vaidmens. Antras e, klausimas, į kurį norėčiau sureaguoti, tai yra tas prieš pastatymas e, stambesnių ir smulkesnių projektų. Kalbama apie transporto koridorius, e, kuriais e, keliauja didžiuliai transporto srautai, taigi reikia tiek stambių, tiek smulkesnių projektų. Rail Baltica, tačiau mums yra labai svarbus projektas transporto geostrateginių požiūrių tam, kad Baltijos valstybės ir jų piliečiai galiausiai galėtų tinkamai susisiekti su Europa. Kalbant apie arba atsakant į panas Dilmonte klausimą dėl Liono Turino transporto koridoriaus, e, tikrai nebandau supriešinti e, savo pozicijos su, su ką tik kalbėsiu kolegos poziciją, tačiau iš tiesų mes <clears throat> nepritarėme jo vertinimui, nes e, dabartinis transporto koridorius iš tiesų nesugeba dėl savo gabaritų, dėl kitų priežasčių galėčiau valandų valandą čia pasakoti, e, absorbuoti visų transporto e, srautų. Ir net ir papildomus e, transporto kelius prijungiant, tikrai kainuos šis projektas mažiau negu 26 milijardus eurų. Manau, kad e, kai kurie šio projekto priešininkai daro didelę klaidą, e, nesuvokdami, kad tai yra europinio masto projektas, tai nėra projektas, kurį vykdo Prancūzija ir Italija. Tai yra uh, europinio masto projektas e, statant transporto koridorių, e, kurio, e, kuris tikrai galėtų absorbuoti ypatingai didelius transporto srautus. Ačiū pana Kolsinui, pana Grošį žodis. Ačiū pana pirmininkė dėl Lyono ir Turino koridoriaus pratesdamas mintį noriu pasakyti, kad <clears throat> Kalbant apie transeuropinius transporto tinklus, reikia nepamiršti horizontas 2030 e, programos ir nekalbėti vien tik tai remiantis nacionaliniais interesais, e, nes galiu įvardinti kai kurias valstybės, kuriuose dešimt kartų pasikeitė vyriausybė, tačiau nie karto nepasikeitė prioritetai transporto koridorius statant Graikijoje, pavyzdžiui. Taigi, kalbant apie mūsų investicijas, reikia žvelgti juose taip pat ir e, pridedamąją vertę tiem žmonėms, kurie gyvena šalia tų transporto e, koridorių ir e, e, struktūrinių fondų lėšas čia labai svarbu panaudoti, nes nereikia galvoti vien tik tai apie transporto koridoriaus e, nutiesimą iš taško A į tašką B, reikia nepamiršti ir to, kas vyksta šalia. E, kalbant apie e, Balkanų regioną, mes pirmiausiai prašome laikytis tam tikros uh, logikos, siekiant užtikrinti tarpusavį jungtis ir ne e, statyti, netiesti transporto koridorių tik tai viena kryptimi, <clears throat> bei e, taikyti jau dabar atitinkamus europinius e, tarpusavio jungčių užtikrinimo techninius kriterijus. O Kalbant apie e, Kinijos investicijas, reikia jas vertinti labai apdairiai, nes e, galbūt iš pirmo žvilgsnio tos investicijos atrodytų labai naudingos, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje jos gali kainuoti labai brangiai. Taigi, priimant sprendimus dėl šių investicijų, reikia uh, kalbėti ir apie <clears throat> mm, ilgalaikę perspektyvą ir E, taip pat e, nepamiršti vykdomų darbų e, kokybės. Kalbant apie Graikiją, tai Graikija man ir toliau lieka teigiamų investicijų testinumo užtikrinimo pavyzdžių, ypač panaudojant struktūrinių fondų lėšas, apie kurias ką tik minėjau ir siekiant kurti didesnę pridedamąją vertę tų investicijų, kurios yra vykdomos vietoje. Ačiū ponui Grošui, dabar ponas Ivanės. Jums žodis. Ačiū, pas Kolson. E, jau man prieštaravo, e, tačiau puikiai matėte, kad MUF generalinis direktoratas tikrai nesugebėjo pateikti atsakų į 21 amžiaus E, iššūkius. E, e, tuo tarpu mes matome, kad Švedija ir Austrija, kuriuose sąlygos yra daug sudėtingesnės, vis tik tai sugebėjo pateikti atsakus į kylančius iššūkius, tuo tarpu Italija ir Prancūzija to padaryti <clears throat> nesugeba. Mes dabar elgiamės taip, kaip 90-metyje, kuomet 28 28 e, e, vilkikų priekabos e, yra tik tai gabenamos geležinkeliais, tai tikrai ženkliai vilkikų skaičiaus sausmos keliuose mes nesumažinsime. Ir tai yra elementari matematika. Šiandien mes turime kalbėti ne vien tik apie Prancūziją, kuri sustabdė projekto gyvendinimą 17 metais, birželio mėnesį, nei apie Italiją, kuri nori iš esmės peržiūrėti šį projektą. Mes privalome nestabdyti projektą, o taikyti sutarties nuostatas, kuria, e, kurias jūs patvirtinote. O pagal sutartį Prancūzija turi sumokėti 5 milijardais daugiau investuodama į Prancūzijos pusėje esančią infrastruktūrą, nei <clears throat> Italija. Taigi e, Italija dabar e, yra pasirengusi e, vykdyti savo įsipareigojimų e, dalį, net ir tuo atveju, jeigu prancūzijos, Prancūzija to nepadarys. Jeigu leisite, galiu jums dabar čia parodyti, kad uh, visos atsakingos Prancūzijos e, tarnybos, e, e, finansų ministerija, audito rūmai, infrastruktūra, už infrastruktūrą atsakingos institucijos yra pasakiusius, kad ekonominiu požiūriu šis projektas yra nenaudingas ir tą sako administracijos Prancūzijos centrinės administracijos pareigūnai. Ir jau 20 metų visa ši informacija ir išvados buvo ignoruojamos tiek ES, <clears throat> tiek ir e, šalių narių e, vyriausybių. Ir e, dabar svarbu, kad tarp Prancūzijos ir Italijos institucijų vyktų rimta diskusija ir iš tiesų mes galime patvirtinti, tai, ką minėjo ponas Krameris, jeigu projektas būtų įgyvenimas, tai jo pajėgumai būtų uh, daug rimtesni nei dabar. Ponas Vandaik. Noriu šiek tiek patikslinti, kalbėjau apie bendrąją daugiametę finansavimo programą. Numatyta 100 milijardų moksliniams tyrimams ir plėtrai, o maždaug 42 milijonai įvairių projektų įgyvendinimui. Ir ar galime klausti, ar tikrai santykis tinkamas, ar nevertėtų daugiau koncentruotis į įgyvendinimą. Štai kokį klausimą aš uždaviau kalbėdamas apie MFF. Toliau, CEF transport programa. Tyrimai rodo, kad tik tai 4 procentai finansavimo pasiekia uostus. Vadinasi, Uostų projektai nelaikomi tarptautinės, jie laikomi vietinės reikšmės. Bet juk uostai turi milžinišką poveikį tarptautiniam transportui. Taigi, ar nereikėtų? E, e, investuojant į uostus būtų galima stimuliuoti geležinkelio transportą. Mes tą darome Rotterdame. Mm, tie projektai taip, taip pat tarptautinio poveikio ir taip ir turėtų būti vertinami, o dėja dabar taip nevyksta. Dėl SEF mūsų laukia maždaug metų dėrybos, taip pat ir su nacionaliniais parlamentais. Ir Rotterdamo uostas pritartų SEF modernizavimui ypač tokiems aspektams kaip skaitmeninimas ir modalumo e, skirtingų transporto ryšių suderinimas. Ir galiausiai dėl blending, dėl to kombinuoto finansavimo. Mes esame pelno siekianti įmonė, veikiame labai skaidriai, mūsų metų biudžetas yra viešai prieinamas. Ar kiti uostai e, sukuria pelną, nežinau. Sunku pasakyti. Tikėkime, kad po trijų ar keturių metų bus daugiau skaidrumo, bus tai galima matyti. Iš reglamento tikimės išplauks daugiau skaidrumo. Ir pelną, kurį gauna Rotterdamo uostas, reinvestuoja į uostą. Pirmininkė prašo užbaigti Dėl to tilto <clears throat> naujo projekto, tai mes naudojame kombinuotą finansavimą mūsų ir vyriausybės lėšas. Rotterdamo uosto Rotterdamo uosto kredito reitingas nėra labai konkurencingas su rinka. Palyginus. Labai dėkoju mūsų prelegentams. Iš tikrųjų, labai svarbus klausimai aptarti dėl finansavimo. Iš tikrųjų, nebegalėsime viską žiūrėti taip, kaip anksčiau. Mes turėsime įvertinti visus iššūkius ir turėsime realiai atsižvelgti į skaidrumo klausimą pas, parinkdami projektus, nes iš tikrųjų tie sprendimai, kuriuos mes priimame, tai kas už jų tai yra piliečiai ir jų kasdienis gyvenimas. Ir neseniai e, visai buvo iškeltas tas klausimas, man atrodo, Panzogalo iškėlė jį sunkvežimiai, sunkvežimiai perkelimas į geležinkelius, taip, tai prioritetas ir mes uh, Jeigu nesilaikysime savo tikslo mažinti CO2, tai <laughs> ką tai reiš? Nesilaikysime Paryžiaus susitarimo transportas turi spręsti jam tenkančią atsakomybę. Ir žinote, tikrai labai atsiliekame. Reikia paspartinti mūsų darbus, nes dirbame ne vien tik tai dėl savęs pačių, mes dirbame ir dėl ateities kartų. Ir teks anksčiau ir vėliau rasti naujas struktūras. Kalbėjom apie Lioną Turiną ir daug um, kitų valstybių ir projektų, dėl kurių keila problemų. Keila problemų, kodėl? Todėl, kad nebuvo tai išanalizuota tinkamai. Taigi teks kažkur vis tik tai susėsti visiems kartu, visoms oponuojančioms pusėms ir kalbėtis, žiūrėti ne vien tik tai penkerių, dešimties ar penkiolikos metų perspektyvą, bet tikrai uh, reikia galvoti apie tolimesnę ateitį, infrastruktūrą, tai ne, ne šios kadencijos klausimas, ne šių rinkimų, tai yra ilgalaikės ateities perspektyvos klausimas. Uh, ponai, taip, aš vienintelė moteris tarp jūsų. Taigi, prelegentų prašau apleisti prezidiumą, dabar pakviesiu kitus, kitos mūsų diskusijų dalies prelegentus prie manęs prisijungti prie čia prezidiume ir kalbėsime apie laikotarpį po 2020 metų iššūkis ir perspektyvas mm, transporto infrastruktūros investicijų srityje. Paprašysiu e, MUF generalinį direktorių e, prisijungti čia prie manęs e, prezidiume, Henrik Horolai. Monsieur Dunet, qui est le directeur du département. Pakviesiu ir poną Kevin Dunet, kuris yra jų projektų departamento atsakingo už judumą direktorius. E, atsiprašau, per daug e, triukšmo salėje. Taigi, Europos investicijų banko e, projektų departamento judumo klausimais direktorius. Ir pas Brent Simpson, mūsų Europos koordinatorius atsakingas už jūros greitkelius. Buvo klausimas, tai galėsite ir jį atsakyti. Nešvaistydama laiko iš karto suteikiu žodį ponui Holiolai, kuris yra MUF generalinio direktorato, komisijoje generalinis direktorius. Vėlgi kviesiu nacionalinius parlamentarus ir Europos parlamentarus dalyvauti diskusijoms. Tam jum reikia tiesiog užpildyti oranžinę kortelę, jeigu norėsite pasisakyti ir užduoti klausimą. Je vais vous demander un peu de silence, autrement, il y en a. Labai prašysiu drausmės. Donc, si vous avez des questions, chers collègues députés nationaux. Mėly nacionalinių parlamento atstovai, jeigu norėsite pasisakyti, tiesiog primenu, kad reikia užpildyti oranžinę kortelę. Pone Holalai, dabar suteiksiu Jums žodį, kad galėtumėte pasisakyti MUF generalinio direktorato vardu penkioms minutėms. Jums žodis. Much, uh, Ačiū, pirmininkė. Malonu dalyvauti. Ponės ir ponai, puikiai proga kreiptis jūs ir diskutuoti apie infrastruktūros finansavimą. Labai laiku surinkta diskusija, nes komisija neseniai priėmė pasiūlymus dėl transporto finansavimo būsimo ilgalaikio biudžeto metu. Kokie yra investicijų poreikiai? Iki 30 metų planuojame, kad reikės 500 milijardų eurų. Ir 500, 500 milijardų ir 1,5 trilijonai eurų, įskaitant judumą, emisijų mažinimą, miesto teritorijas. 1,8 procento ES BVP. Tai mažiau, anksčiau buvo 2,2 procento iki krizės. Vis tik tai neužtenka šito <clears throat> procento, e, kad pasiektume iki krizinį lygmenį. Komisija siūlo, kad transporto infrastruktūra po 20 metų būtų aktyviai remiama iš įvairių instrumentų ir programų, ne tik iš Europe Facility, bet ir iš e, regioninio plėtros fondo, sanglaudos fondo, horizonto ir Invest EU fondo. Parengėme šios instrumentus, kad skatintume investicijas į aukštos kokybės infrastruktūrą, kad e, ji būtų moderni, saugi ir naudinga piliečiams ir verslui. Be ES paramos privatus operatoriai ir vietos valdžia, jiems trūksta lėšų ir paskatų vykdyti tarptautinius projektus ir negali parengti, Europ, vykdyti europinių projektų. Todėl Europos finansavimas duoda papildomos naudos ir pritraukia papildomų investicijų, ypač iš privataus sektoriaus. To, tos jungtis tarp valstybių, kurių trūko anksčiau, jos pasižymėjo tuo, kad finansavimas būdavo nepakankamas. Porą pastabų apie dabartinę Connecting Europe programą. Nuo 14 iki 20 metų labai gerai buvo lėšos įsisavinamos. 22,3 milijardai eurų jau paskirta daugiau kaip 600 projektų. 96 procentai subsidijų jau yra paskirstita Tai reiškia, kad faktiškai visas lėšas panaudojame. Remiame tarp valstybinius projektus, tokius kaip Brennerio tunelis ir panašiai. 11 milijardų iš sanglaudos fondo yra tiesiogiai valdoma per SEF programą. Lėšos jau beveik paskirstytos pusiai laikotarpio, taigi matome koks didelis susidomėjimas lėšomis. Naujasis pasiūlymas nuo 21 metų iki 27 metų irgi numato gerą programos struktūrą, gerą programos sąrangą. Ir komisija siūlo transportui 30,6 e, milijardo eurų, taip maždaug 30 procentų daugiau negu dabartiniu laikotarpiu. Čia noriu pasidžiaugti nuolatinę Europos parlamento paramą. Mūsų naujasis pasiūlymas atitinka Europos parlamento rezoliuciją šių metų gegužės mėnesį priimta dėl Europos transporto tinklų po 20 jų metų. 12,2 milijardo eurų, taip pat 6,5 euro iš judumo programos. Pagal ES įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą komisija numato 25 procentų finansavimą kovai su klimato kaita. Ir dauguma tų lėšų Maždaug 60 procentų tų lėšų atkeliaus iš SEF. Taigi mes plėtojame transeuropinius tinklus. Prioritetas yra užpildyti trūkstamas jungtis, ten tinklas, visą tai turėtų būti padaryta iki 30 metų. Taip pat reikia užtikrinti tasą, kad užbaigtume jau dabar vykstančius tarp valstybinius projektus. Taip pat e, mes pabrėžiame infrastruktūros modernizavimą. Reikia tęsti pastangas, plėtojant Cezar ir kitas saugumo sistemas. Skaitmeninimas turi būti vykdomas visose srityse. Mes norime paskatinti autom, automatinių sistemų, saugesnių sistemų revoliuciją, sistemų, kurios būtų atsparesnės E, gamtiniams katastrofoms. Taip pat norime sinergijų tarp transporto ir energijos infrastruktūrų. Vykdysime inovatyvius sprendimus, tai yra alternatyvus kūrai ir įkrovos stotelės. Judumas miestuose yra svarbus elementas. Čia mes remsime dvigubo panaudojimo transporto infrastruktūrą. Tai yra infrastruktūra, kuri tinkama ir civiliniams, ir kariuomenės poreikiams. Transeuropinės, e, transeuropiniams tinklams skiriamos lėšos bus panaudotos ir kariuomenės išteklių greitesniam perkelimui, ir civiliniam transportui. Tai prisidėsime ir prie gynybos politikos įgyvendinimo. Numatome inovatyvių finansavimo priemonių. 11,7 milijardo eurų bus skirta tvaraus transporto projektams. Valstybės narės taip pat gali prisidėti prie fondo, prie lėšų ir užpildyti tam tikras spragas. Numatome kombinuotą finansavimą ir bendrus konkursus, ieškant, e, gaunant SEF lėšas, privačių bankų lėšas arba Europos investicijų bankų, banko lėšas. Patirtis likščiolinė beveik visose valstybės narėse yra labai teigiama, vykdant e, konkursus, norint gauti kombinuotą finansavimą. Apibendrinsiu. Noriu užtikrinti, kad tęsime pastangas pritraukti kuo daugiau investicijų, optimizuoti procesus ir išlaikyti optimalią projektų e, struktūrą. Projektai privalo būti parengti tinkamai, nes Be to neįmanoma pateikti kokybiškų projektų, kurie e, gautų finansavimą. Mūsų pasiekti rezultatai byloja patys už save, jie patvirtina mūsų pasiryžimą. ES, kuri įgalina, saugo ir gina, tokiai sąjungai reikia tinkamos infrastruktūros. Dėkoju Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams už tai, kad pasisako už tinkamą lėšų skirimą ateinančių finansavimo laikotarpių. Ačiū uždėmesį. Ačiū, suteiksiu žodį ponui Gevinui Danetui, kuris yra Europos investicijų banko judumo projektų departamento vadovas. Prašau, kalbėkite. Ačiū pirmininkė. Ačiū už kvietimą dalyvauti šioje diskusijoje šiandien. Po pietų Europos investicijų bankas e, e, jau 60 metų remia Europos investicijų projektus ir e, bankas tai yra viena iš e, institucijų, kuri buvo įsteigta pasirašus Romos sutartis, tai yra vienintelė tarptautinė finansų institucija, kuri priklauso tik valstybėms narėms ir visoms valstybėms narėms kartu. E, kam turiu duoti ženklą pakeisti skaidres? Ačiū. Taigi praėjusiais metais mes investavome daugiau nei 78 milijardus eurų į įvairius europinius projektus įvairiose ekonomikos sektoriuose. Tai yra didžiulis pasiekimas. Ir iš tiesų Europos investicijų bankas e, turbūt yra viena iš sėkmingiausiai veikiančių kažkada e, sukurtų finansinių e, priemonių. Per 60 metų e, banko sukurta e, finansinė vertė siekia daugiau nei 500 milijardų eurų. Komet kalbame apie finansinės priemonės, tikrai nepamirškime, kad mūsų bankas yra viena iš sėkmingiausiai veikiančių finansavimo priemonių. negaliu pats valdyti skaidrės. Taigi iš tiesų laikui bėgant mes e, mm, pradėjome nuo e, paskolų teikimo ir, e, tai, ir, ir toliau išlieka vienas svarbiausių mūsų veiklos ryčių, po to perėjome prie kombinuoto finansavimo, e, padedant komisijai ir dabar esame įgavę tam tikrus įgaliojimus iš komisijos ir konsultuojame valstybės narės įgyvendinant ir plėtojant e, jų projektus. Galima paminėti, buvo paminėtos įvairios iniciatyvos, kai kurios jums iš jūsų galbūt yra girdėtos, tai yra konsultacinio mazgo kūrimas e, EPEC, Jaspers, Elena. E, daugelis valstybių narių pasinaudoja mūsų konsultavimo paslaugomis. Laikui bėgant transporto, transporto skiriama paramos dalis iš mūsų banko finansuojamų projektų siekia maždaug 12 milijardų eurų kiekvienais metais. Tos paskolos apriepia ir finansavimas įvairius sektorius, tačiau maždaug pusė e, lėšų skiriama geležinkelių e, transportui, e, tačiau taip pat e, teikime paskolas ir kitiems transporto sektoriams. Trumpai apie EFSI. Vis daugelis iš jūsų girdėjote apie vadinamąjį Junkerio planą ir e, pirminio plano trukmė jau baigėsi, tačiau mm, jis e, buvo toks sėkmingas, kad bus pratestas ir e, dabar jis pritraukia maždaug 300 milijardų eurų ir jo gyvenimo trukmė dabar yra pratesta ir naujas tikslas iki 20 metų pritraukti 500 milijardų eurų investicijų visose e, sektoriuose. Transportui tikimas, kad bus pritraukta 25 milijardai eurų papildomai. E, taigi, kalbant apie ateitį, iš tiesų susidurime su nemažai E, iššūkių ir jūs apie juos žinote. Didžiausias iššūkis yra žinoma finansavimas. Vyksta įvairios diskusijos apie tai, ar e, skirimas finansavimas yra pakankamas. Iš tiesų, Europa jau dešimt metų nepakankamai investuoja į e, transporto Mm, tinklus ir transporto infrastruktūrą nuo e, krizės pradžios ir tas finansavimo nepakankamumas galbūt e, pasi, pasijunta ne iš karto, tačiau laikui bėgant e, padarinius pajus visos valstybės narės ir tas nepakankamas finansavimas turi būti vertinamas kartu su ilgalaikiu tvariu finansavimu šio sektoriaus ir atitinkamų finansavimo vidurkių. Taigi e, taip pat e, visą tai turint omenyje reikia suvokti, kad laiko bėgant transporto sektorėje įvairios problemos tik tai kaupsis ir mm, didės. <clears throat> Aš manau, kad per artimiausius dviejus metus jūs tikrai turėsite svarstyti nemažai e, šio sektoriaus problemų, turėsite pasirinkti prioritetus ir Europos investicijų banko statutas reikalauja investuoti į e, ekonominę gražą, užtikrinančius projektus, ekonomiškai našius projektus, taigi jiems mes teikiame pirmenybę. E, taigi tiek būtų informacijos, tai yra paskutinė mano skaidrė, nekantriai laukiu tolesnės diskusijos. Ačiū ponui Danet, o dabar steiksiu žodį ponui Brian Simpson, kuris yra Europos koordinatorius atsakingas už jūros greitkelius. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. During... Ačiū pirmininkė. Kuomet buvau šios garbios įstaigos narys ir netgi komiteto pirmininkas, aš uh, rūpinosi e, finansavimu, e, investicijomis į infrastruktūrą ir visuomet komiteto nariai mane palaikydavo. Aš manau, kad dabar turime e, priemonės, kurios yra reikalingos viską padaryti nuosekliai pagal TNT politiką ir CEF. Tačiau užduotis yra didžiulė. Ir daug yra kalbama apie tai, ko reikės iki 2030 metų. Be jokių abejonių CEF yra tikrai efektyvi priemonė, leidžianti užtikrinti tikslų pasiekimą ir, ir tikrai sėkmingai duoda rezultatų. Mm, yra to, tikrai to, didžiulės europinės pridėtinės vertės projektai, kurių mums reikia. 11 milijardų eurų iš sanglaudos biudžeto yra pažadėta ir jau mes tikrai matome mm, nokstančius vaistus ant transporto infrastruktūros medžio. Turime dabar tais pasiekimais pasiremti ir judėti į priekį, galvoti apie kitą finansinę perspektyvą, nes iš tikrųjų tai bus lygiai tokia pat svarbi kaip ir ankstesnė. Mums reikalingas jūsų palaikymas tiek Europos parlamente, tiek nacionaliniuose parlamentuose, kad būtų galima užtikrinti, jog transportas mm, gautų deramą to pirago gabalą kad e, iš tikrųjų mūsų svajonės e, išsipildytų priešingų atveju jos ir telik svajonės. Birželio 6 šiais metais patvirtintas pasiūlymas bus 30 milijardų eurų Aš žinau, kai kas iš jūsų tai vertina kaip lėšų sumažinimą. Tačiau, kadangi karalystė traukėsi iš ES, tai, man atrodo, atsižvelgiant į aplinkybės, tai būtų toks ta, sąžiningas variantas. Dabar dėl jūros greitkelių jūs tikriausiai tikėsitės, kad aš kalbėčiau vien tik tai apie jūrinį transportą. Iš tikrųjų, visuomet tai buvo tik tai pamergėjau nenuotaka, visuomet, kai kalbėjome apie politikos pagrindinės kryptis, e, tikslus. Dabar situacija keičiasi ir mes matome, kad jūrų transportas eksportas yra vis svarbesnis Europos ekonomikai visai, e, kaip po tokiai. Uh, Ir mes tikrai esame lyderiai alternatyvaus kūros rytyje, mes esame lyderiai jūrų eismo valdymo rytyje, mes esame lyderiai, kalbant apie stabilų mobilę visą logistikos grandinę. Mes praeitie trejus metus 80 milijonų eurų skyrėme tam, kad įvykdytumėm 47 projektus. Ir dabar atsižvelgiant į tai, kad turime 320 uostų pagal TNT ir CEF reglamentus, 79 iš jų yra Mm, tiesiogiai ant devinių koridorių, vieno iš, jų, iš kurių nors iš jų. Tai iš tikrųjų uostai vaidina lemiamą vaidmenį mūsų gyvenime. Tai klausimas yra to, kodėl jūrų transportui tai skiriama tik tai 4 procentai C finansavimo. Kreipiuosi jūs, gerbėmi parlamentarai. Man atrodo, situacija turi keistis ir CEF 2 turi būti visiškai kitokia. Uh, jūrų transportui turi tekti deramą finansavimo dalis. Aišku, reikės prioritetų sudėlioti tinkamai ir aš galvoju, kas svarbiausia tokie klausimai šiam, šiam sektoriui, turint omeny perimai nuo CF1 prie CF2 mm, tai būtų su administracinių procedūrų supaprasnimas, vieno langelio sistema, sakykime, ir mm, parengimas jūrų transporto sieros e, maksimalių rodiklių laikym įgyveninimui. Taip pat e, turime galvoti apie suskistintų dujų importą, kad iš, tikrai tas sektorius galėtų e, pasiekti 2020 mm, metų tikslų. Mes turime užtikrinti adekvatumą, integruoti turime jūros greitkelius į TNT ir galvoti apie laikotarpį po 2030 metų. Tam mes skaičiuojame, kad reikės 5 milijardų eurų. Taigi, mėly parlamentarai, turime priemonės ir tikrai mes dirbsime tą darbą. Bet darbo laukia daug Žinoma, visi koordinatoriai yra ryštingai nusiteikę, kad viskas pavyktų. Aš dėkuoju už jūsų palaikymą praeitie ir labai tikiuosi, kad e, jūrų sektorius ateityje galiausiai taps tą nuotaką ir netą amžiną pamergę. Ačiū. Ačiū, Brianai. Savame suprantama, mes šiek tiek vėluojame kaip ir įprasta. Atsiliekame nuo tvarkarašio, taigi prašysiu pasisakančių neviršyti pusantros minutės, jeigu įmanoma sutilpti į minutę. Priešingai mūsų diskusijas nutrauks komisijos nario Oettingerio atvykimas. Um, Taigi, kad būtų e, galima, kaip galima didesniam skaičiu parlamentarų pasakyti, labai prašau kalbėti trumpai. Panas Delgado, dabar pusantros minutės, neilgiau labai prašyčiau. Labą dieną. Mes pritarėme didinimui subsidijų ir tam, kad nuo 30 metų būtų finansuojami projektai skirti plėtoti transeuropinius transporto tinklus. Taip mes užbaigtume tinklo plėtimą iki 30 metų pagal tuos poreikius, kuriuos komisijai praneša valstybės narės. Mes manome, kad reikia tęsti paramą E, ir naudoti inovatyvus finansavimo instrumentus. Pavyzdžiui, Ispanijoje 50 milijardų eurų prireiks baziniam tinklui užbaigti. 50 milijardų eurų tai maždaug 50 procentų reikiamo finansavimo mes gauname finansavimą ir iš kitų šaltinių. Taip pat nepamirškime investicijų į jūrų greitkelius. Ispanijai, jūrų valstybei tai labai svarbu. Ačiū, ponas Delgado. Dabar kalbės Danijos atstovas. Prašom įsijungti mikrofoną. Ačiū, kolegos. Visi, kurie dirba su infrastruktūra, žino, koks didelis spaudimas gauti daugiau lėšų. Nesvarbu, kas tai būtų, ar keliai, ar dviračių takai. O dar svarbiau yra valstybių sienas kertančios investicijos. Iššūkis yra tai, kad ir rizika labai padidėja, kai kalbame apie tarptautinius projektus. Be to, dažnai susidurime su skepticizmu, su juridiniais sunkumais, nes dviejų valstybių teisinės sistemos skiriasi, turi būti atliktos poveikiai vertimo analizės ir taip toliau. Taigi, norint įgyveninti tarptautinius projektus, reikia daug ryšto. Tačiau, kai tai pavyksta, tai atneša milžiniškos ekonominės naudos, kultūrinės pažinties, naudos aplinkai, darbo vietoms. Visa tai įvyksta įgyvendinus tarptautinius projektus, kaip rodo Danijos patirtis.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 Sako ponia Jalas Sinder, norėjau pirmiausiai padėkoti ponui Hololei. Jis visuomet labai entuziastingai nusiteikęs ir jo žodžiai, pasiklausius jo kalbų, atrodo, kad mes iš tiesų esame pasiekę daug daugiau nei iš, nei iš tiesų. Esame pasiekę labai svarbu užtikrinti sistemos veikimo efektyvumą. Ir Kalbant apie CEF2 programą, labai svarbu e, dėti visas pastangas, kad visi programos komponentai kuo geriau dėrėtų tarpusavėje. Pastarai kartą tas vaizdas nebuvo toks darnus ir aš tikiuosi, kad dabar pasieksime didesnį saveikumą. Kalbant apie saveikumą, e, jis yra labai svarbus e, siekiant, pažiūrėjau, plėtoti alternatyves transporto priemonės, e, tokias kaip elektromobiliai. Šioje srityje mes susidurime su didžiuliais iššūkiais, kalbant apie infrastruktūrą, įkrovimo stotelių infrastruktūrą ypatingai. Čia dar reikia ženkliai pasistumėti į priekį. Ponas Hololiai taip pat e, kalbėjo apie e, Horizont 2030 e, programą. Čia labai svarbu taip pat saveikumą užtikrinti ir testinumą. nes šiuo metu jis yra nepakankamas. E, reaguojant į Europos investicijų banko atstovo pono Daneto pasisakymą, dažnai girdime pramonės atstovų teiginių apie tai, kad reikalinga finansuoti tos projektus, kuriais būtų užpildytos egzistuojančios spragos ar pašalinami trūkumai jau galiojančiose veikiančiose sistemose, tačiau tie projektai, kuriais tikrai būtų kuriama pridedamoji vertė. Jeigu nebus e, galimybių e, finansuoti tos smulkesnius projektus, vadinamosius e, kapiliarinius transporto koridorius ar tinklus, tai visa sistema negalės veikti pilnavertiškai. Manau, kad parlamentas čia turėtų šiek tiek padėti komisijai, nes taryba visuomet linkusi mažinti asignavimus. Ponas Kamarėros pusantros minutės dabar kalbės. Ačiū, ponas Kamateros. Ačiū visiškai. Galiu tik pritarti Briano Simpsono mintims apie būtinybę didinti e, finansavimą jūrų transportui. Vieną pastebėjimą turėčiau. ES tikslai, žinoma, yra e, geranoriški, ypač siekiant e, skatinti teritorinę sanglaudą. Tačiau mūsų veiksmai dažnai atneša arba kartais tiksliau atneša priešingų rezultatų. Mes turėtume ne tik e, žvelgti labai toliai ateitį, tačiau e, taip pat e, ir kalbėti apie trumpalaikę perspektyvą. Graikijoje, pavyzdžiui, yra daugiau nei 6000 didesnių ir mažesnių salų ir salelių. 2002 metais buvo iškeltos atitinkamos sąlygos gauti finansinį paramai e, Graikijos salose vykdomams projektams ir Įsivaizduokite, kad atgabenti vieną konteinerį iš Kinijos į Pirėjaus uostą kainuoja 500 eurų, tačiau 1500 eurų reikia sumokėti tam konteineriui nugabenti į nedidelę Graikijos salę. Tuo baigsiu, ponė pirmininkė. Arba kabotažo klausimai. 2004 metais buvo pradėti gyvendinti kabotažo reikalavimai, siekiant e, skatinti konkurencingumą, buvo priimti tie atitinkami teisės aktai ir laisva e, jūrų transporto judėjimą, tai kabotažo, dėl kabotažo reikalavimų susikūrė monopolijos e, transporto sektoriuje. <clears throat> E, o dabar valstybė turi pasitelkti ir savo finansinę paramą tam, kad kabotažo reikalavimus galėtų finansuoti. Tai neprimtina. Pone Nikulič, Serbijos istorija in the context of this session and uh, the addition to the presentation of my colleague from the Serbian Parliament. Kolegos papildydama jau anksčiau mm, kalbėjusios kolegos, kolegės mintis, noriu pasakyti, kad uh, Serbija ir kitos vakarų Balkano šalis susidurs su, su rimtais iššūkiais transporto infrastruktūros srityje, ypač po 20 metų siekiant užtikrinti finansavimą infrastruktūros projektams. Visi suplanuoti projektai, kurie turės būti įgyvendinami artimiausiu laikotarpiu, bus finansuojami tarptautinių finansavimo e, organizacijų, ES fondų, investicijų banko, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės ir vakarų Balkanų e, e, investicinės e, e, sistemos, taip pat dalį lėšų skirs Serbijos Respublika. Be minėto finansinių modelių gyveninančios projektus susidursime dar su vienu iššūkiu e, įgyvendinant viešo privataus sektoriaus partnerystės projektus infrastruktūros projektų finansavimo srityje kartu su regioniais infrastruktūros projektais Vakarų Balkanuose viena iš busimųjų TNT e, tinklų vystimo e, šakų <clears throat> bus bendri projektai ir jų finansavimas su kaiminėmis ES šalimis. Jie yra labai svarbus tarp valstybinių ir regioninių mastų. E, Transporto infrastruktūrų gyvenimo priemonės ir jų reformos leistų mums tinkamiau finansuoti šios projektus, tačiau tai bus dar viena iš rimtesnių problemų, vienas iš rimtesnių iššūkių. Pas Krameris pusantros minutės galės kalbėti. Ačiū. Noriu pasakyti, kad reikia mokytis iš praeities klaidų. klaidų. Prieš 22 metus buvo pasirašytas sustarimas dėl Gota tunelio, jį pasirašė E, Vokietija ir Italija. Šveicarija savo darbų dalį atliko, Italija ir Vokietija praktiškai nieko neįgyvenino. Tačiau dabar Italija turi finansuoti Liono Turino tunelį, Brennerio bazės tunelį, o e, Vokietija turėtų finansuoti atitinkamą e, privažiavimą prie Brennerio bazės tunelio. Tie darbai apskaitai nėra pradėti. Ar neturėtume pirmiausiai įgyvendinti vieną projektą iki pabaigos, vietoj e, to, kad 27 projektus vienu metu pradėtume. Taigi, e, kokios išvados yra padarytos. Pone Hololė, jūs kalbėjote apie e, e, pasienyje e, vykdomus projektus, taip jie yra svarbus, tačiau jūs e, visiškai jokio dėmesio nekreipiate į mažes, mažesnio masto e, projektus, e, galbūt koncentruojatės ties 20-30 e, didelių projektų, kurių tik tai pusė yra įgyvendinta, tačiau juos gyvendinami mes tikrai nesugebėsime kovoti su klimato kaita, tačiau žinoma, tokie mažesni projektai nėra patrauklus investicijų bankui. Tačiau manau, kad mes turime mokytis iš e, praeities klaidų ir nesiekti gyveninti didelio masto projektų, paprasčiausiai elgtis išmintingai. Ponas Kostas Silva dabar kalbės. Obrigado, senhor presidente. Muito. Silva, ačiū pirmininkė, visiems dėkoju. Ačiū kolegams, kurie kalbėjo. Pradėsiu nuo klausimo, kokia tikimybė, kad visos valstybės narės vienu metu pradės veikti, vykdys veiksmus kartu. Juk Europoje dažnai vadovaujamės konkurencingumo savoką ir tuomet nukenčia silpniausiai regionai. Jie nesugeba žengti koja kojon tuo pačiu tempu, tai kartu su stipriausiais regionais. Aš kalbu apie technologinės infrastruktūrą, multimodalinę infrastruktūrą, aplinkosaugos aspektus ir taip toliau. <clears throat> mesti daugiau pinigų labai gerai, tačiau sanglauda yra kertinė savoka. Būtent sanglaudos principais reikia vadovautis. Kitaip rizikuojame, kad praraja tarp regionų platės, regionai judės į priekį labai skirtingais greis, greičiais. Reikia to išvengti. Raginu jūs vertinti programas iš sanglaudos požiūrio taško. Ponas Toma. Ačiū pirmininkė. Mano galva, reikėtų skirti kalbėtojams daugiau laiko, daugiau minučių pasisakyti, nes svarbi tema. E, šie klausimai surinkti pačiu laiku. Jau kalbame apie laikotarpį po 20 metų. Įvertinkime, kad infrastruktūra labai skiriasi Europos rytuose ir vakaruose. ES strategija, kuri apims laikotarpį po 20 metų, turėtų koncentruotis į geresnės infrastruktūros kūrimą rytų Europoje. Tris aspektus paminėsiu. Reikia reikia nepamiršti būsimų valstybių narių, tokių kaip Ukraina ir Moldova. Antra, reikia pasistengti, kad šalis už sąjungos ribų taip pat nestovėtų vietoje, o vystytųsi. Ir trečia, prieiga prie ES rinkos ją reikia suteikti ir komerciniu, ir kitais požiūriais. Ponas Holovai Ar galėtumėt apibendrinti Europos strategiją po 20 metų? Tai yra strategija skirta šalims į rytus nuo ES sienos ir taip pat į šiaurės rytus nuo Rumunijos. Taip pat noriu užduoti klausimą ponui Danet. Jūs atstovaujate Europos investicijų bankui ar jis gali dalyvauti A8 greitkelio projekte, tai yra dalis TNT. Ar EIB bankas gali dalyvauti šiame projekte? Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad nacionalinio parlamento atstovai dalyvauja šioje diskusijoje ir e, gali e, pristatyti naujų minčių ir pasiūlymų. Du klausimus ponui Hololei turiu ir Europos investicijų banko atstovui vieną klausimą. Pirmas klausimas ponui Hololei susijęs su jo teiginiu apie tai, kad 60 procentų e, lėšų CEF ateityje bus skiriama e, kovot su klimato kaita transporto sektoriuje. Antrajame puslapyje to pasiūlymo ši informacija patikima. Ką jūs čia turite omenyje? Tai reiškia, kad mes nebegalėsime daugiau statyti, tiesti kelių, ar jie visi turės uh, žalę spalvą būti nu, nudažyti. E, kalbant apie e, papildomą finansavimą, kuris minėjote e, vietoj subsidijų, aš manyčiau, kad ES per daug masto subsidijų kategorijomis ir per, per nelik mažai pasitelkė paskolų ir kombinuoto finansavimo. Europos investicijų banko e, atstovas e, kalbėjo, kad e, komerciniai bankai dažnai gali pasiūlyti mažesnės palūkanas. Tiksliau, Rotterdamo uosto atstovas kalbėjo, kad komerciniai bankai dažnai siūlo mažesnės palūkanas nei europiniai fondai. Kaip sureaguotumėte į tą pastabą? Ponas Dijas, ačiū. mes parlamentarai negalime ignoruoti e, tam tikros priešpriešos e, tarp transporto infrastruktūros ir poreikio modernizuoti, investuoti ir kita vertus e, imkime konkretų pavyzdį - Portugalija, kur yra tam tikrų natūralių apribojimų. Eurostatas nesnei paskelbė duomenis, Ir paaiškėjo, kad Portugalija yra vienintelė valstybė, ES valstybė, kurioje vienam gyventojui geležinkelio kilometrų tenka mažiau negu e, kelių, sausumos kelių ki kilometrų. Kodėl taip yra? Todėl, kad ilgus metus mes vykdėme griežtą taupimo politiką, neinvestavome į geležinkelius. E, lėšos buvo švaistomos, lėšos buvo karpomos, visa tai mums primetė ir dėl to Portugalijos gebėjimai susitvarkyti investicijas nukentėjo. Žvelgiame į ateitį po 20 metų ir tikimės, kad bus daugiau sanglaudos finansavimo bet bijau, kad gali atsitikti atvirkščiai, bus dar daugiau asimetrijos. Ar tik nebus taip, kad mūsų sistema apskritai sugrius, reikalai tik pablogės. Ponas Balsys. Mr. Hololai. Kolegos ir ponas Hololai konkrečiai Valandų valandas galime kalbėti apie tai, kokie teoriškai nuostabus TNT projektai, bet jeigu neskirsime lėšų, tai pasmerksime juos pražūčiai. Komisijos pasiūlymai sanglaudos e, fondams ir CEF fondui po 20 metų netitinka poreikių Lietuvos ir kitų sanglaudos šalių. 70 procentų nepakanka reikalaujame kad būtų išlaikytas 85 procentų lygis, kad e, būtų užtikrinta projektų sėkmė. Antras punktas dėl Rail Baltica geležinkelio projekto turėtų sujungti Suomiją, Lenkiją ir tris Baltijos valstybės, jų sostinės. Tačiau kažkodėl komisija sutinka finansuoti 85 procentus Talino ir Rygos jungties, bet atsisako finansuoti Vilniaus jungtį. Ir sako, kad gali geriausių atveju gauti tik 70 procentų finansavimo. Negalime tam pritarti. Jeigu CEF nepripažįsta Vilniaus jungties kaip e, tarptautinės jungties, tai iškyla pavojus visam Rail Baltika projektui. Hololain, ponas Hololain, norėčiau išgirsti atsakymą. Toliau, kariuomenės reikmių e, projektų finansavimas. Tačiau pasiūlytas bendras finansavimas pagal 30-50 procentų formulę yra nepakankamas sanglaudos valstybėms. Nes reikėtų matyti 70 procentų ir 85 procentus tarptautiniams projektams. Ponas Hololai, jeigu komisija mano, kad Rail Baltic yra europinės svarbos projektas, tai Europa turėtų tuo pasirūpinti ir reikėtų užtikrinti testinumą. Merci, Madame la Présidente. Bon, je, vais, je vais commencer par. Euh, Ačiū pirmininkė. Lijono Tyrino klausimas, man atrodo, yra lemiamas. Uh, Konstatuoju, kad tikrai labai aktualios diskusijos dėl jo mm, kilo, būtent dėl Prancūzijos, Italijos finansavimo. Lyonas, Turinas yra lemiamos svarbės, svarbos klausimas projektas m, mm, Europai, e, rytų, vakarų, šiaurės, pietų jungtims ir aplinkosauginių požiūrį taip pat, nes tarša nepaiso valstybių sienų. Ir jeigu praleisime savaitę tame slėnyje, aš manau, jūs tikrai įtikinsite įtikintų tokio projekto svarba. Ir Prancūzijos senatoriai galvoja, kad reikia toliau statyti tunelį ir tą tarptautinę jungtį. Uh, iš Prancūzijos į Italijos, laikantis Prancūzijos-Italijos sutarties. Ir 2018 metais turi būti vykdomi tie darbai. Dabar dėl priegos kelių. Taip, tai yra Prancūzijos klausimas ir infrastruktūros komitete buvo sprendžiamas tas klausimas, buvo norima mm, kažkiek atidėti tų priegos privažiavimo kelių statymą pakeitimą, nes galvojama, kad dabartinės infrastruktūros pakanka net ir trigubai didesniems rautams. E, dabar dėl įvertinimo, kurį padarė komisija per metus dėl investicijų į šiuos tinklus, aš ir manau, kad iš tikrųjų reikia paremti komisijos sprendimą, kad reikia remti mažą CO2 išlakų kūrenti transportą, tai yra galvoti apie alternatyvų kūrą, geležinkelį ar tokius projektus reikia remti, kurie remia intermodalumą. Ir reikia, aišku, modernizuoti infrastruktūrą ir vis tik tai apgailėstoju, kad trūksta užmojo, kai nekalba apie e, e, finans kompensavimo užmojus, ką komisija siūlo. Tikrai reikia gerinti taip pat ir um, koordinavimą europinių lygmenių. Reikia, kad didesnis būtų šių vykdomų projektų matomumas. Mm, ir kaip neseniai uh, mūsų prezidentas Makronas pasakė, mums reikia bendros infrastruktūros, kad būtų galima per Europą keliauti, jei nekenkiant. Monsieur sans, sans... Asanster, kur jūs esate, prašom žodis jums. Uh, Ačiū pirmininkė, aš pakartosiu, ką sakė kolega iš Lietuvos, tikrai noriu pakartoti pakomentuoti transporto infrastruktūrą, apie, galvojant apie kitą finansavimo laikotarpį. ES biudžeto orientavimas, sutelkimas į jungtis tikrai labai svarbus, kad, Europa, kad europiečiai būtų arčiau vieni kitų, kad būtų europinė vertė užtikrinta projektų ir atsižvelgiant ekonominės galimybės, kurias sukuria projektai per sieną. Aišku, prasminga finansuoti tuos projektus, kurie jie e, tai užtikrina. Ir CEF mm, jau įrodė savo vertę, projektai yra gyvenami tokie, kuriuos šiaip gal būtų sudėtinga gyveninti. Todėl e, džiaugiuosi, kad komisija pasiūlė, kad CEF toliau būtų gyvendinama ir kitame finansinėme laikotarpėje aišku, yra didelis bendrafinansavimo procentas ir todėl tai yra geros perspektyvos ir sanglodos valstybėse gyvenant transporto projektus. Galvojant apie E, sanglaudos lėšų skirimą ir taip pat pajėgumų stiprinimą, bendradarbiavimą su karinė sektoriumi, visą tai sveikintina. E, lygiai taip pat kaip ir tie projektai, kurie pagal dabar daugiametę finansinę programą yra gyveninami, kad jie toliau būtų tiesiami ir gyveninami per kitą finansinį laikotarpį. Baltijos regiono atveju reikia akcentuoti Rail Baltica svarbą. E, geležinkelis jungs tris Baltijos valstybės, sujungs ne vien tik tai Suomiją ir Lenkiją, Lenkiją, bet taip pat mm, užtikrins visą šiaurinį koridorių. Taigi europinė prieidinė vertė šiuo atveju yra absoliučiai akivaizdi ir todėl būtinai turime toliau e, tęsti šį projektą ir toliau jį remti. Ačiū. Aš irgi esu užsirašiusi. Nepiško, aš visiškai sutinku su jumis. A, tikrai m, mm, reikėtų ne, šiandien, ne šioje vietoje kalbėti apie a, mm, a, Leono Turino mm, projektą. Aišku, a, Mes laukiame tunelio užbaigimo 26 metų, taip, ir tik tada mes spręsime taršos klausimus, o ką iki to laiko daryti, gal reikia kažkokių alternatyvų ieškoti, reikia jau dabar veikti, kovoti su tarša, nes eina kalba apie visuomenės sveikatą. Manau, čia mes sutarėme. Taip, e, pažiūrėjau, ponai, noriu pasakyti, kad mums reikia E, tinkamo masto, tinkamo efektyvumo, jūs apie tai irgi kalbėjote, reikia užtikrinti jungtis per sienas, reikia geresnio tinklo um, tarp valstybių, tarp mūsų regionų per sieną. Ir iš tikrųjų turi būti Europos e, e, priemonės efektyvios čia, bet reikia nepamiršti ir struktūrinių investicijų fondų. Aš kalvoju apie regionį investavimo fondų fondus. Ir tai labai svarbu, galvojant apie regionus, užtikrinant jų mobilumą pas juos. Antras dalykas, aš labai tikiu tuo, kad reikia derinti įvairias finansavimo priemonės, e, tas taip vadinamas blending, kombinuotas finansavimas, tačiau dėmesio reikia uh, Nepamiršti, kad visų pirma mes norime efektyvaus biudžeto, kad galėtumėm judėti į priekį. Jeigu mes tik sakysime, na nepergyvenkite, mes su, su, apjungsime vienas kitas priemonės ir kažkokiu tai būdu užtikrinsime biudžetą, netikrai aš su to nesutinku. Kodėl? Todėl, kad um, įvertinant tą laikotarpį, kurį mes pergyvename, tokį sudėtingą, mes puikiai suprantame, kas yra tie visi jų sujungimo mechanizmai ir EFSI, Junkerio planas. Ir kai žiūrime į EFSI, Junkerio planą, kai žiūrime į mm, tai, kiek į investicijų nukeliavo į transportą, tik 9 procentai. Na, taip negali būti. Aš noriu, kad kitame finansinėme laikotarpį um, su, sujungimo fondas tikrai, kad lėšos būtų nukreitos į transportą minimum 20, 30, gal net 40 procentų finansavimo nukeliatų į transportą. Ir pabaigai viskas, tuo turiu baigti, nes jau per ilgai kalbu pati. Kreipiuosi į prelegentus, labai daug klausimų, o kiekvienam tik po dvi minutės dėja. Pradėsime nuo jūsų, ponė Hololai. Ačiū pirmininkė, labai ačiū už tiek daug klausimų. Čia atsakinėti reikėtų bent pusvalandžio, tai labai sunku bus sutilpti į tas dvi minutės. Vis tik tai aš manau, kad uh, Labai svarbu yra kalbėti apie sinergiją. Taip, aš tą irgi akcentavau. Kai kalbame apie transporto projektus, turime matyti platesnį vaizdą. Yra transporto projektai, energetikos projektai, skaitmeninės infrastruktūros projektai. Kai kalbame, pavyzdžiui, apie CO2 mažinimą, CO2 mažinimas, skaitmenimas, tai yra du pagrindiniai elementai taip pat ES transporto politikos, kurios mes laikomės visi. Ir tai taip pat reiškia, kad finansinė priemonė turi tuos, tų tikslų siekti, jos remti ir ką tai reiškia, mano bičiulis e, Vim e, klausė dėl to 60 procentų iki 60 procentų aplinkosauginio finansavimo. Ne, tai nereiškia, kad mes uh, uh, tapsime žali, bet aišku būtų gerai, bet tai reiškia, kad infrastruktūros projektai uh, užtikrins maksimalę vertę uh, transporto sektoriaus CO2 išlakų mažinimas rytyje. Tai yra, mm, kad remsime geležinkelio, vidaus vandenų uh, projektus, nes nes tai yra švariausias transporto rūšis. Tuo pat metu galvosime apie sinergiją, skaitmenimą, lygiai tą patį darysime. Alternatyvus kūras, remiame infrastruktūrą alternatyvam kūrui, elektrai, dujoms, bet lygiai taip pat tuo pat metu vandenilis, tuo pat metu remiame skaitmenimą, bandome apjungti išmanųjį mobilumą su infrastruktūra. Su, ne, negalima mąstyti pasenusiais metodais, turime naujoviškai viską žiūrėti. Tai yra tokie dalykai, kurių mes bandome pasiekti pasiekti ir manau, kad tai, tai apjungia um, ir CO2 mažinimą, ir sinergijas, ir viską. Aišku, maži projektai irgi yra svarbus, bet reikia matyti, kad yra įvairių priemonių, e, kur transportas gauna naudos. CF, um, Europos regionės plėtros anglodos fondai Horizontas, Europa, uh, mm, FC. E, Karima, teisingai pasakėte, aš visiškai sutinku. Uh, galėtumėm e, užtikrinti, kad daugiau transporto projektų būtų EFSI, bet kodėl mes jų tiek daug neturime? Todėl, kad transportas visuomet gaudavo dotacijas, o dabar laikai pasikeitė ir dabar turime imtis iniciatyvos, ieškoti naujoviško finansavimo. Tai reiškia, kad daugiau reikia imtis iniciatyvos dėl kombinuoto finansavimo, dėl privataus sektoriaus pritraukimo ir taip toliau. Tai yra didžiulis uh, pokytis, aišku. Ir um, ką dar uh, sakyčiau, kad tik tuo met mes galėsime pasiekti tuos didesnius lygius. Ir aišku, reikia tuo pat metu daryti spaudimą. Ir dar vienas dalykas, nepamirškime, kad turime mažiau pinigų biudžete nei praeitie. Komisija, man atrodo, labai viską gerai padarė, parengdama tokį pasiūlymą, kuris orientuotas į ateitį. Bet tai lygiai taip pat yra toks pasiūlymas, kur yra labai daug solidarumo. Ir ką aš o, turiu omenyje, sakydama solidarumą, solidarumas tai ne vien tik tai linktų valstybių, kurios o, daugiau gauna naudos, bet ir tos, kur daugiau įmoka į ES biudžetą. Reikia galvoti apie transportą. Taip, 20, 30 procentų dabar mes turime daugiau transporto nei ankstesnėme biudžete, nes aiškiai matome, kad tai sukuria Europinę pridėtinę vertę. Ir tai labai svarbu, kad čia mes iki pačių ribų viską iš, iš, išplėtėm, kiek tai buvo įmanoma. Visas Europos biudžetas dabar atrodys visiškai kitai ir bendra finansavimo procentai visiškai kitokie ir, ir dėl sanglodus ir dėl um, CEF taip pat nieko kitokio. Bendra finansavimo procentai kitokie, kaip ir sanglaudos. Um, bet tuo pat metu vis tiek sutelkėme dėmesį į jungtis per sieną ir Danijos kiti kolegos kalbėjo apie tai, kad tos jungtis per sieną yra labai vertingos ir todėl ir didesnis yra čia bendra finansavimo e, procentas, e, kaip ir sanglaudos taip pat. Ir kai eina kalba apie tą finansavimą iš CEF bendro biudžeto tom dalim per sieną, būtent mes daugiau, didesnį bendrą finansavimą duodame, daugiau dėmesio ten skiriame. O, toliau buvo Lietuvos kolegos klausimas klausimas dėl Rail Baltica. Manau, kad tai yra konkurencingas projektas, projektas per sieną, yra penkios valstybės, tikrai puikų šansai, kad jis bus toliau finansuojamas ir iš kitos CEF programos. Taigi čia tikrai jokių klausimų dėl to nekyla, bet lygiai taip pat labai svarbu uh, kad tas projektas judėtų į priekį tam, kad iš tikrųjų būtų šiaurės pietų ašis. Dėl Vilniaus reikia ilgesių diskusijų, aš nesileisiu į detalės, bet kai kalbame mokesčių mokėtojų pinigus, tai yra, reikia žiūrėti į optimaliausią maršrutą, optimaliausią sudėliojimą. Taip, ko labiausiai reikia tom penkioms valstybėms, aišku, galima panaudoti ir kitus finansus ir tos dalykus viską sujungti į krūvą. Ačiū ponui Holiolei, man atrodo tikrai jūsų pasiekėte rekordo, pasisakant per tokį trumpą laiką, dabar ponui Simpsonui žodis, o po to dar ponui Donet žodis bus. Ačiū, daug klausimų man buvo užduota. <clears throat> Noriu uh, pasakyti, kad e, jūrų automagistralės tikrai gali e, e, susavinti daugiau pinigų ir ten būtų galima gyventi daug projektų. Tačiau kolega iš Graikijos minėjo atokiausius regionus, kurie nėra įtraukti į tos pagrindinius žemėlapius projektų gyvendinimo. Ir <clears throat> tai yra rimta problema, rimta problema yra susijusi su trumpų nuotolių laivyba. Aš e, būtent ir noriu atkreipti ypatingą dėmesį į atokiausius regionus - Graikijos e, salas, Kanarų salas, e, Majorką, Ibica. <laughs> Ir dėl Brexito taip pat ir Airijos sala taps atokių regionų. Taigi turime ieškoti būdų įtraukti tos regionus į transeuropinių transporto tinklų projektų finansavimo. Kolega iš Suomijos kalbėjo apie užšalančius e, Baltijos jūros uostus. E, taip mes skiriame tinkamą finansavimą ledlaužių įsigijimui. Ir e, aš tikrai turėjau padvigubinti pastangas, kad įtikinčiau Kipro transporto ministrą, kad mums reikia skirti lėšų ledlaužiams. Uh, turime užtikrinti laivybą Baltijos jūroje ir labai e, rimtą dėmesį skirti apskritai e, laivybai šiaurinėse vandenyse. Jūs e, parlamento nariai nacionalinių parlamentų turėtumėte daugiau dėti e, lobistinių pastangų, kalbėdamasi su savo vyriausybių e, atstovais, tam, kad jis skirtų daugiau <clears throat> e, lėšų jūrų automagistralėms, tam, kad jie sustartų su ponu Rykė. Taigi, kiekvienas turi atlikti savo darbo dalį. Todėl paremkite komisijos biudžeto iniciatyvas. E, kovojant su taryba ir kalbėkite su savo vyriausybėmis, remdami, siekdami paremti ne tik jūro automagistrės, tačiau ir kitus E, transporto koridorius. Tačiau noriu pasakyti, pan Simpsonai, kad e, remiant komisiją reikia remti taip pat ir Europos parlamento poziciją. Ar ne, ponė Simpsonai, nes darybos vyksta ne tik tarp e, komisijos ir tarybos, tačiau taip pat jis ir parlamentas dalyvauja, ar ne? Taigi, žodis ponai Dunet dabar. Labai uh, Greitai pamėginsiu į pono Kramerio klausimą atsakyti. Taip, mūsų bankas e, domisi ir e, mažesnio masto e, projektais, kurie yra sutelkiami į stambesnius vienetus ir finansuojami bendrai. Ponui Toma iš Rumunijos galiu pasakyti, kad jeigu mm, valstybė narė teikia tinkamą prašymą finansuoti tam tikrus projektus, mes jį svarstome pagal techninius kriterijus, kurie yra taikomi visiems, taigi galiu tik tai paraginti jūs teikti atitinkamą paraišką. Pone Vandekampai, sakant, e, palūkanų normų klausimą, e, mes nenustatome palūkanų normų, mes skolinamės tarptautinėse finansų rinkose ir <clears throat> mūsų verslo modelis remiasi tuo, kad mes turime trigubą A kreditavimo reitingą, todėl galime paskolinti finansų rinkose daug pigiau nei bet kita finansinė institucija. Kadangi esame vieša finansinė institucija, tai galime pasiūlyti e, pakankamai, pakankamai e, priimtinas palūkanų. Nu, E, normas, e, tačiau mūsų ilgalaikių paskolų palūkanos tikrai yra daug palankesnis nei daugumos komercinių bankų. Buvo užduos klausimas dėl Junkerio plano. Šio plano pagrindinis tikslas buvo pritraukti privačias investicijas į ekonomiką, transporto sektoriuje, daugiausiai investicijų vykdo e, viešasis sektorius, jeigu norime, kad EFSI fondo didesnė dalis e, investicijų atitektų transporto sektoriui, tai reikia galvoti, kaip mažinti viešai finansavimą. Galima paploti ponui Hololei, Simpsonui ir Dunet. E, Ačiū už tai, kad atsakėte į užduotus klausimus. Sakau Jums iki pasimatymo, nes e, manau, kad dar turėsime galimybę sustikti ir padiskutuoti, kadangi diskusijos dėl biudžeto tik prasidėjo, o dabar e, visi e, pasisveikinsime su ponu Ettingeriu, kuris jau atvyko. Prašau jį prisijungti prie mūsų. sein. Monsieur Tinger, bonsoir, bienvenue. Labas vakaras, ponė Ettingeris, sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Norėjome jūs e, e, pasikviesti tam, kad surenktume trumpą klausimą atsakymų diskusiją su komisijos nariu, kuris atsakingas už biudžetą. ES transporto komitetas tai yra labai ryštingai nusiteikęs. kad būtų įgyvendinti mm, transeuropinių transporto tinklų projektai, e, mažinama tarša ir e, kad būtų baigiami gyveninti projektai tokiausiuose e, regionuose bei jūrų automagistralių finansavimas būtų užtikrinamas bei Manau, taip pat užtikrintas e, e, transport, e, geležinkelio transporto srautų valdymo sistemos kūrimas ir skaitmeninimas transporto srautų. Skaitmenimo klausimas ir glaudžiai susijęs taip pat ir su investicijų aspektais. Taigi visą tai turint omenyje, ponė Oettingeri, mes nekantravome išgirsti, kokia yra jūsų vizija E, apie e, europinės lėšas, kurias turėtų būti skiriamas e, transporto infrastruktūros projektams po 2020 metų. Nežinau, kad diskusijos šią temą su valstybėmis narėmis tikrai nevyksta lengvai. Dešimt minučių jums, ponė Tingerė, gerbimo pirmininkė, ponės ir ponai, e, parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, e, gerbiami kolegos mm, jūsų diskusija yra rengiama pačiu tinkamu, tinkamiausiu metu, nes prasideda diskusijos apie daugiametę finansinę programą artimiausiam dešimtmečiu Europos Sąjungoje. Europa buvo ir e, yra laisvo judėjimo kontinentu. E, pamenu, kai Vokietija e, pralaimėjo dėl savo kalties pradėtą antrą pasaulinį karą, prie Reino visi tiltai buvo e, sugriauti. E, dabar galima iš kėlio į Strasbūrą per 15 minučių nukeliauti. E, šiandien <clears throat> prie Neisės, prie Giolico miesto tarp Saksonijos ir Lenkijos E, daug tiltų yra pastatyta. Tie tiltai e, sujungia tarpusavėje regionus, miestus, valstybės narės. Todėl toliau būtina plėtoti pajėgę infrastruktūrą. Turiuomenė sausumos kelius, geležinkelius, vandens kelius, e, energotikius ir skaitmeninę infrastruktūrą. Europos biudžete Mes norime numatyti e, tokių programų finansavimo, kuris įgyvenant būtų kuriama pridedamoji vertė ES lygmenių, kur būtų galima tinkamiau koordinuoti, finansuoti patinkamus e, projektus, nei tai būtų daroma atskirai 27-28 valstybėse narėse. Be to reikia paminėti ir bendrą Europos rinką, laisvas e, asmenų judėjimas e, vyksta kartu su laisvu prekių ir paslaugų judėjimu ir mes tampame gamintojais ir vartotojais e, tos bendrosios rinkos. Daržovės, maistą, <clears throat> drabužius, gėrimus mes galime įsigyti visoje bendroje rinkoje. Žinoma, reikės dar išsameu aptarti tokius klausimus, kaip galima vengti transporto e, spūščių, kaip galima užtikrinti didesnį saveikumą, kaip galima uh, siūlyti uh, gyvenimo ir laisvalakio paslaugas tame pačiame gyvenamajame rajone. Tačiau Aš manau, kad žmogus ir toliau nori turėti pasirinkimo laisvę vykti ten, kur jisai nori vykti, ir e, gauti, įsigyti tai, ką jis mielai nori įsigyti. Todėl e, transporto infrastruktūros poreikis tikrai nesumažės. E, todėl e, jos išlaikymas ir plėtra ir toliau bus labai svarbus klausimai. Transeuropiniai transporto tinklai yra labai sumani koncepcija E, norime iki 30 metų e, e, svarbiausius projektus įgyvendinti, o visas tinklas turėtų būti baigtas statyti iki 2040 metų. Daugiametėje finansinėje programoje yra pateikiami tinkami pasiūlymai per artimiausius 10 metų plėtoti svarbiausioms transeuropinių transporto tinklų dalims. Esame sukaupę jau nemažai patirties, koordinavimo patirties ES lygmenių, nes visi strateginės svarbos tinklai turi savo e, koordinatorius. E, <clears throat> veiksmai yra derinami su regionais, valstybėmis narėmis. Ir viskas prasideda nuo planavimo. Galiu Jums pavyzdį pateikti. Prieš maždaug 20 metų e, tą pramonės regionų ašis nuo Rotterdamo iki Amsterdamo, e, e, Reino e, iki Genujos tęsiasi ta atšaka pramoninių regionų dėje Vokietijos atitinkamos institucijos laiku neišduodavo leidimų <clears throat> atitinkamams transporto infrastruktūros projektams. Na, o kas sugebėjo tą greičiausiai padaryti? Šveicarija. Gotas tunelis statydama savo atšaką, o Vokietija nesugebėjo to padaryti. Apie Italiją šiandien nekalbėsiu. Tai reiškia, kad labai svarbu e, tinkamai koordinuoti planavimo darbus skirų e, e, atkarpus tiesimo darbus, e, leidimų išdavimo tvarką ir e, e, jau praktinį priimtų sprendimų gyvendinimą. Todėl koordinavimas ES mastu, bendras planavimas ir bendras finansavimas yra pats svarbiausi aspektai. Mes todėl per artimiausius dešimt metų numatėme, nepaisant breksito, nemažinti infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės finansavimo. Komisijos pasiūlyme yra numatomas tikrai tinkamas, pakankamas finansavimas infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai, susmos keliams, geležinkeliams, energotikiams ir e, e, skaitmenimo projektams. Kalbėdamasis su Europos vyriausybių atstovais, E, galiu Jums patvirtinti, kad jiems yra labai svarbios e, tarpvalstybinės infrastruktūros. Du pavyzdžius pateiksiu. Rail Baltica, sujungsinti Suomiją, Estiją, e, Latviją, Lietuvą ir Lenkiją. Transporto infrastruktūra tose šalise tikrai netitinka gyventojų poreikių, taip pat ir dujotekių tinklas yra labai svarbus siekiant atsijungti e, nuo Rusijos dujų arba e, elektros. Yra e, strateginiai infrastruktūros projektai, kurie turės būti įgyvendinami per artimiausius dešimt metų. Arba, pavyzdžiui, Šiaurės Vokietijos ir Danijos tarpusavio jungtis, Brennerio bazės tunelis jungiantis į pietų Tirolį, <clears throat> Šiaurės Italiją su Austrija ir Vokietija. Taigi mes e, e, atrinkome atitinkamus svarbiausius projektus, suderinome juos su valstybėmis narėmis. Dabar svarbu užsitikrinti bendrą finansavimą iš e, daugiametės finansinės programos. Ir visi šie projektai reiškia pridamą vertę ES mastus sukūrimo. Be infrastruktūros tinklų šungimo priemonės mes siūlome taip pat ir e, papildomai teikti finansavimą per sanglaudos e, programas. Kalbame ne tik apie 27 e, ES valstybės narės, kalbame apie daugiau, nes e, geležinkelio sausumos kelių transportas apriepia taip pat ir Šveicariją bei vakarų Balkanus, turint omenyje būsimą Serbijos, Jotkalnijos, Makedonijos ir Albanijos, Kosovo narystę, Bosnijos, e, Hercegovinės narystę Europos Sąjungoje, turėtume jau dabar kurti atitinkamą infrastruktūrą ir jau dabar stengtis iš anksto integruoti tą šalis į bendrąją rinką. Ir modeliuoti laisvą judėjimą, suveikumas tarp Austrijos, Slovenijos, Kroatijos, Bulgarijos, Graikijos ir e, būsimųjų šalių kandidačių yra labai svarbus. Taigi svarbu yra uh, užtikrinti atitinkamas uh, transporto infrastruktūros jungtis, uh, siekiant taip pat uh, puoselėti uh, Mm, landšaftą, kaimo vietovės ir optimizuoti transporto srautus. Čia būtina kalbėti apie e, transporto e, srautų valdymą, e, skaitmenimą, automatizuotą automatizuotus transporto mm, srautus, vilkikų konvojus, vilkstinės ir visa tai turi būti vykdoma lygiai grečiai taip pat ir e, <clears throat> penktosios kartos 5G e, mobilų ryšį čia reikia e, paminėti. Taigi, e, e, sprendžiant visus šios klausimus, Europa turi e, koordinuoti savo veiksmus. E, o nevykdyti 27 atskirų projektų, įtraukiant e, kaiminės šalis e, Šveicariją, Vakarų Balkanus, e, taip pat Ukrainą ir Rusijos federaciją, nepaisant sankcijų. Tūkstančiai vilkikų vyksta iš Petirburgo kiekvieną dieną į Kielną arba iš Amsterdamo ar Rotterdamo į Kievą. Taigi InvestEU fondas, sanglaudos fondai ir e, transport, e, transeuropiniai transporto tinklai leis mums susidaryti bendrą vaizdą mm, tų projektų, kuriuos reiks įgyveninti per artimiausius metus. Na, pabaigai dar porą minčių su jumis norėčiau pasidalinti. Strateginė infrastruktūros plėtra Europos viduje ir į Europą neturėtų būti perleista vien tik tai mūsų partneriams Kinijoje, turiu minėję šilko kelią. Mes turėtume e, neturėtume pardavinėti savo strateginės infrastruktūros objektų dėl uh, tam tikrų, siekdami užpildyti tam tikras biudžeto skilės, e, taip pat e, ir sausumos geležinkelių kelius turėtume išlaikyti uostus, nes mums svarbu e, užtikrinti tam tikrą savarankiškumą transporto ir judumo srityje, kad galėtume savarankiškai priimti sprendimus. Tai aš manau, kad tokios konferencijos formatu 16 plus 1 yra pakankamai uh, pavojingas ir grėsmingas, e, nes Europa tikrai e, nežais skaldyk ir valdyk žaidimo, nors kiti to ir pageidautų. Paskutinis pastebėjimas, kuomet e, dabar jau pradėme skelbti viešųjų pirkimų konkursą gyvenant Rail Baltica projektą, tai būtina užtikrinti finansavimo aiškumą artimiausiam dešimtmečiu ir kuo anksčiau tai bus padaryta, tuo geriau. Todėl noriu visų parlamento narių e, paprašyti paremti mano ambicingą sieki <clears throat> dar iki Europos parlamento rinkimų patvirtinti daugiametę finansinę programą iki 27 metų, nes jeigu mes to dabar nepadarysime, tai situacija bus aiškesnė tik 20 metų gruodį ir nebus aišku, kiek lėšų yra numatyta artimiausiam dešimtmečiui e, geležinkeliams ir sausumos keliaus, negalėsime renkti viešųjų pirkimų, negalėsime pasirašyti finansinių susitarimų ir mes prarasime daug laiko. Strateginės transporto infrastruktūros klausimas yra vienas geriausių pavyzdžių, parodančių E, kokią naudą gali atnešti Europos biudžeto patvirtinimas, daugumės finansinės programos patvirtinimas iki Europos parlamento rinkimų, o šio klausimo nukelimas e, neaiškiai neaiški datai į priekį reiškia prarastas galimybės Europos žmonėms. Dar noriu sureaguoti į aktualiausias šių dienų diskusijas. Manau, kad turėtume kontroliuoti savo išorės sienas tam, kad žinotume, kas pas mus atvyksta. Tam, kad galėtume uh, užtikrinti, atstatyti galimybę laisvai judėti ES viduje, nes jeigu mes uh, vėl grįšime prie griežtesnės e, vidaus regionių sienų kontrolės tarp valstybių narių, tai mums nepadės pati geriausia transporto infrastruktūra, nes vis tiek kils transporto spūstis nes kontroliuojančios institucijos e, norės tikrinti tiek e, vežamas, gabenamas prekes, tiek keliaujančius e, žmonės. Todėl aš taip noriu sureaguoti į diskusijas, kurios kyla dabar Bavarijoje, Vokietijoje, Austrijoje, kitose valstybėse narėse. Aš puikiai prisimenu savo jaunystę, kuomet daug laiko turėdavau praleisti mm, e, pasienio kontrolės punktuose tarp Vokietijos ir Prancūzijos, kurią šiandien pravažiuoju be jokios e, kontrolės. Taigi, e, nesant vidaus sienų kontroliai, mes neprarastume laiko, sutaupytume lėšų ir pagerintume savo piliečių gyvenimo kokybę. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisijos nariui. Visuomet džiaugiamės girdėdami, kad mm, biudžete mm, neketinama mažinti lėšų jungtims. Bet vis tiek klausimai yra, taigi, gerbiamas komisarė Otingeri, bus klausimų jums. Visų pirma, suteiksime žodį ponui Prens. Vieną minutę. Tik vieną minutę. Først og fremmest mange tak til vores. Dėkoju už jūsų e, konkur... E, kompetitingą vadovavimą posėdžiui. Dėkoju komisarui už įdomias įžvalgas. Įdomi kalba buvo taip pat ir istorinė apžvalga ir stipri vizija į ateitį. Aš esu Danas ir man malonu girdėti, kad jūs tvirtinate, jog turime vieningai elgtis ir kartu rūpintis infrastruktūra. E, šiame posėdėje visi sutarėme, kad prioritetas yra paneuropinė e, infrastruktūra. Ponas Simpson teisingai pabrėžė, kad e, reikia atlikti reikiamą darbą valstybėse, tai yra valstybių atsakomybė taip pat prielaida, kad išjudintume šios procesus yra ne tik Europos e, lėšos, bet ir nacionalinė iniciatyva. Europos Sąjungos biudžetas, aišku, yra ribotas, yra disciplina, todėl turime pasirinkti tokius projektus, kurie realiai mus praturtintų, padidintų judumą, kurie yra darbo vietas kūriantis, saugantis aplinką. Kitaip tariant, pasirinkti <clears throat> perspektyvius projektus, o kitus palikti nuo šaly. Aš manau, kad tai yra esminis klausimas komisijai. Komisija turi būtent taip rinktis. Puiku, lygiai vieną minutę, ponas Marinesku, lygiai vieną minutę. Prezident, Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Ačiū už jūsų darbą. Tikrai jūsų situacija nelengva. Turite įtikinti visas valstybės narės duoti daugiau pinigų. Pasakyti, kad CEF gauna dosnų biudžetą, na čia jau truputį per toli nueita. Noriu priminti, kad 2011 metais komisijos pasiūlymas buvo 50 milijardų mm, nuolatinėmis kainomis, tai gal kokie 54 milijardai, dabar 42, praėjus 7 metai. Praėjus 7 metai tai dabar mm, lėšų yra mažiau nei 2011 metai. Tuomet Kameronas sumažino biudžetą ir didžiausias sumažinimas buvo būtent transporto srityje. Dabar 42 Na, gerai. Daugiau nei mm, šio laikotarpiu, bet tikrai nepakankamai atsižvelgiant į mm, investavimo į transporto infrastruktūrą poreikius. 6,5 milijardo dalis to padidinimo iš karinio judumo. Čia nėra reglamente taisyklių. Tai jūs laukite, kad mes sukurtumėm taisyklės? Nes kitaip tai bus tik tai kariniams tikslams, bet ne CEF. Nes kol kas neaišku, ką darysim su tais pinigais. Aišku, mes pasiūlysim, ką reiktų daryti su tais tikslais, bet antras dalykas bendrai mm, visose varinsuliuose reglamentuose jūs siūlėte, komisija siūlė daug įgyvendinančių aktų, nedeleguotų aktų ir daug bendro pobūdžio pastabų dėl reglamento pagrindinės dalies. Kad tai reiškia, kad komisija nori imtis vadovaujančio vaidmens, daryti, ką nori dėl visų programų be parlamento, na tai bus labai sudėtinga padaryti, jeigu jūs norėsite užbaigti tuos klausimus iki rinkimų būtent tokio situacijoje. Ačiū, ponui Marineskui, ponas Kamatėra, vieną minutį komisijos nariai. Prašau paaiškinti, ką biudžete numatote e, spręsti migracijos ir pabėgėlių problemai. Sakėte, kad stiprinsite išorės santy, e, sienų apsaugą. Ar manote, kad tai vienintelis ar tinkamiausias būdas problemai spręsti? Ačiū. Pone Maisner. Ačiū komisijos nariui. Ettingeriui vėl pasakėte ugningą europietišką kalbą. Kelis klausimus turiu. E, kalbėjote, kad čia finansavimas nebus mažinamas. Ar manote, kad valstybės narės tam pritars? Pastarį kartą jos priešinosi. Taip pat kalbėjote, kad skirsite lėšų geležinkeliams, susmos keliams ir skaitmeninimui, o, o vandens keliams. Ar skirsite E, na, ir kaip būtų galima dar pritraukti Europos investicijų banką, e, labiau finansuoti transporto infrastruktūros projektus. Pana Kramerį žodis, ačiū už sutiktą informaciją. Aš noriu pasakyti, kad šaltojo karo metu um, e, siena driekėsi ties Elbės upe, o ne ties Oderio ir Naisės upe. Mes <clears throat> europinėmis lėšomis uh, E, daug geležinkelio atkarpų esame pastatę ir e, suremontavę, tačiau e, iki Krokuvos dabar reikia penkias valandas keliauti traukiniu, prieš karą per dvi valandas buvo galima padaryti iš Vokietijos. Taigi, kokiu veiksmu e, imsitės tam, kad Vokietija galų gale e, šimtą milijonų skirtų tam, kad 50 km ilgio geležinkelio atkarpa būtų pastatyta. Jūs kalbėjote apie susisiekimą tarp Kėlio ir Strasbūro, puiku, tačiau tarp Freiburgo ir Kolmaro jokio susisiekimo nėra, nes geležinkelio tiltas nėra atstatytas. Mm, taip pat mes e, e, daug girdėjome apie tą vieno langelio principą, kuriam 1,1 milijono eurų per metus buvo skiriama ir kuris pasiteisino dabar, tas finansavimas nėra numatytas. <clears throat> E, o paskutinis pastebėjimas, ar pritariu jūsų minčiai patvirtinti biudžetą iki rinkimų. Jelas Sender, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui ir noriu užduoti klausimą. Kokios inovacijų galimybės? Visada trūksta biudžete lėšų, nes visada yra įvairių poreikių, infrastruktūros, reikalų. Kokį aukso vidurį jūs pritaikysite kad kofinansavimas nedidintų valstybių narių biudžetų deficito. Ir antra, ar galime kažkaip paskatinti, priversti valstybės narės laikytis, vykdyti savo europinius įsipareigojimus? Galbūt Europos semestro metu reikėtų peržiūrėti tuos įsipareigojimus ir paskatinti sostinės atlikti savo europinius namų darbus. Ačiū dabar ponė Demontė. Ačiū pirmininkė ir sveikinusi su komisijos nariu. Apie Balkanus kalbėsiu. Labai svarbu, kaip jūs minėjote, integruoti šias lėšas ir pasitekti kofinansavimą. Ir integruoti tuos regionus. Dabar dėl kiniečių daromų investicijų. Ar komisija suvokia ir žino, kiek tų investicijų yra daroma, kas dėl to, kokios progos prarandamos ir ar tai tinkamos investicijos? Mūsų komitetas dirba ne tik su transportu, infrastruktūra, bet ir su turizmu. Ar jūs pritarėte tam, kad būtų išskirta atskira biudžeto eilutė skirta turizmui? Sėlė. Aš aš sugrįžčiau prie dviejų klausimų. Visų pirma, nuosvaištikų klausimas. Ar jūs dabar galvojate apie tai, kad uh, Mm, biudžetas rytoj bus tikrai ribotas palyginti su Europą iškylančiais iššūkiais. Ar mastote apie tai ir kalbate su valstybėmis narėmis? Toliau, o kurios valstybės narės norėtų į biudžetą sudėti daugiau, į kurios valstybės, na, nelabai nori daugiau finansuoti biudžeto. Tai čia eina kalba apie tą galių pasiskirstimą ir, ir dėl biudžeto. Labai svarbu Mm, kokie yra iššūkiai ir negalime užmerkti akių. Tai yra klimato kaitos poveikis, tikrai spartėja, reikia spartinti mūsų e, visų veiksmų dinamiką čia ir toliau skaitmeninė revoliucija, tikrai skaitmenimas viską pakeis transporte ir būtent jūs kalbėjote, aišku, ir apie 5G, e, apie rytojaus automobilius. Iš tikrųjų, rytojus e, skaitmeninimas bus jos visur. Taigi aš prašysiu Jūsų atsakyti į visų mūsų klausimus. Aštuonios minutės liko iki to laiko, kai e, vertėjai mus paliks. Prašom. Meine Aufgabe besteht zuallererst darin. Mano užduotis pirmiausia yra pateikti tokį pasiūlymą dėl biudžeto, kuris būtų plačių užmojų, tačiau kartu ir tikroviškas. Kai Europos parlamente e, iš šios salės e, nuvykstu į Žemės ūkio komitetą, visi reikalauja animacinio finansavimo. E, pramonės komitetas tai kitose komitetuose tas pats. Taigi Taryboje to tarpu kalbėdamas e, iš valstybių narių girdžiu, kad e, viršutinė riba, e, kuri yra primtina, yra maksimaliai 1 procentas. Čia mums reikia iš apskritimo nulipdyti kvadratą. Todėl visi yra pakankamai nepatenkinti komisijos pasiūlymu. Ir aš taip pat nesu laimingas. Nes iš tiesų niekas negali pasakyti, kad mūsų pasiūlymas yra visiškai nepagristas. Mes mėginame su ribotomis e, pajamomis e, gyveninti kuo daugiau projektų. <clears throat> Taigi e, parlamentas pasiūlė skirti ES biudžetui 1,3 procentus nuo bendro nacionalinių pajamų Akivaizdu, kad jūs turite pakankamai rimtų argumentų savo komitete. Europos Sąjungos uh, biudžeto nepakaks uh, infrastruktūros uh, projektams visiems <clears throat> finansuoti, nes vien tik tai iš SEF fondo arba Sanglos fondo visų projektų nefinansuosime reikia pastelgti ir regioninės lėšas arba geležinkelio, elektri, geležinkelio elektrifikavimas pirmiausiai turi būti vykdomas e, geležinkelio e, operatorių e, valstybių narių su vyriausybės parama ar, ar be jos. Todėl labai dažnai vietos politikai daug geriau žino, ką galima ir kokiamis lėšomis įgyvendinti. Mes Briuselėje tikrai negalime visų sprendimų priimti, nes tai prieštarautų ir subsidarumo principui. Europinis semestras, manau, kad mintis tikrai yra e, labai <clears throat> teigiamai vertintina. Jeigu norime sustiprinti kokį nors regioną ar vieną valstybę narę ir pritraukti investicijas į darbo vietų kūrimą, tai mokesčių politika, švietimo sistema e, ir infrastruktūra yra tie svarbiausi aspektai. Todėl, rengdami rekomendacijas atskiroms šalims, galiu įsivaizduoti, kad labiau nei iki šiol atkreipsime dėmesį į transporto infrastruktūrą struktūros problemas, e, teikdami savo rekomendacijas, tikėdamėsi, kad e, valstybės narės atsižvelgs į mūsų pastabas ir pasiūlymus ir numatys bendrą finansavimą. Buvo kalbama apie e, operatyvinį valdymą, užduotas klausimas. Aš manau, kad MUV generalinis direktoratas komisijoje yra atsakingas už projektų koordinavimą, o komisija už šį klausimą yra atsakinga kolegė Bulc. Komisijoje aš esu atsakingas už biudžetą, biudžeto kontrolę, o už e, prioritėtų nustatymą taip pat atsakingas ir Europos parlamentas. Aš manau, kad kalbant apie e, e, operatyvinius veiksmus, tai komisija Nacionalinės vyriausybės turi prisimti atsakomybę, tačiau strateginius sprendimus ir pasiūlymus turi teikti pirmiausiai parlamentai, Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Kalbant apie privataus sektoriaus finansavimą, aš jam neprieštarauju, tačiau labai dažnai turiu konstatuoti, kad e, e, dažnai e, privačiomis lėšomis finansuoti projektus kainuoja brangiau nei viešosiomis E, todėl mes e, Vokietijoje taip pat esame dažnai apsigavę šiuo klausimu. Jeigu e, privatus sektorius ir kitus gebėjimus arba pajėgumus pasiūlo, pavyzdžiui, inžinerinius, <clears throat> ekspertinius gebėjimus, tuomet tai projekto gyvenimui yra naudinga. Tačiau jeigu jie atneša vien tik tai pinigus, dažnai tai kainuoja brangiau. E, migracijos klausimai galbūt netiesiogiai susijęs su šios dienos diskusija, kad lėšus, kurios yra skiriamos labiausiai nuo migracijos kenčiančiam šalims - Bulgarijai, Graikijai, Maltai, Kiprui ir Italijai, na, Ispanijai taip pat. Mm, blogiausių atvejų galbūt ir Lenkija reikėtų skirti atinkamą paramą dėl Ukrainos. Tačiau manau, kad tai yra būtina solidarumą užtikrinanti priemonė, nes tų šalių pastangos viduržėme jūros regione tikrai yra nepakeliama našta nei finansinių, nei techninių požiūrių toms šalims atskirai. Todėl būtina numatyti e, finansavimą e, migracijos politikai ir Frontexo agentūrai e, ir ženkliai padidinti jiems skiriamą finansavimą. Na ir paskutinis pastebėjimas - milijardai numatyti kariškių judumui e, palengvinti. Jie yra e, skirti tam, kad būtų galima karinę įrangą greičiau nei iki šiol iš vienos valstybės narės perkelti į kitą. E, Reikimo atveju, kuris, kurio tikiuosi niekada neprireiks. Tačiau aš tikrai esu įsitikinęs, kad tilto statyba per upę, jeigu tas tiltas atlaikytų 60 tonų svorį, galėtų būti panaudojama ir e, ne vien tik tai kariškių. Ir e, aš manau, kad e, tikrai galima numatyti ir tokią judumo transporto infrastruktūrą, kuri <clears throat> galbūt būtų statoma vien tik tai karo atveju ir taikos metu nebūtų panaudojama, tačiau aš manau, kad reikėtų numatyti galimybę panaudoti tą infrastruktūrą ir taikos metu. Ačiū uždėmesi. Monsieur Oettinger, je tiens à vous remercier au nom de la Commission transport du temps que vous avez pris euh, de nous faire euh, l'honneur aussi de nous donner une piste hein, de travail. Et vous avez raison. Padėkoti Jums, ponė Oettingeri, už e, pristatyta informacija ir tikrai esate teisus, tokia forma yra geriausia bendrabiavimo forma tarp komisijos, Europos parlamento, nacionalinių parlamentų siekiant bendrų tikslų. Tikrai mm, noriu padėkoti Jums už tą ryštą, už e, siekia užtikrinti testinumą. Mm, taigi tikrai nusipelnėte mūsų aplodismentų ir dėkoju, kad atvykote. Alors, mes chers collègues. Mėly kolegos, noriu Jums pasakyti, kad taip mm, trum, mažai to laiko buvo, labai greitai turėjome dirbti, tai tada mesiu Jums iššūkį. Dar porą minučių. Jei paklausytumėt, noriu štai ką pasakyti. Noriu tik tai pasakyti, matote, kokie yra biudžeto iššūkiai ir čia mums būtina jūsų parama. Labai svarbu, kad jūs savo valstybėse padarytumėt spaudimą tam, kad po to ir mes čia Europos parlamente galėtumėm kažko pasiekti. Noriu jūs patikinti, kad transporto komitetas Europos parlamento yra labiau nei pasiryžęs užsit, e, siekti, kad būtų tinkamas finansavimas numatytas tam, kad būtų galima ten tai gyveninti, kad būtų jungtis e, finansuojamos, atsižvelgianti visus iššūkis, kad visi savo valstybėse tikrai pasiektumėt bendrų tikslų. Transporto srityje tai vienas bendras tikslas, tai yra mūsų piliečių kasdienio judumo poreikių tenkinimas. Tai yra toks mūsų bendras bendras tikslas ir mes turime, aišku, pasirūpinti ir prekių gabenimu, e, rytoj, aišku, jis bus visiškai kitoks nei šiandien ir, aišku, reikia nepamiršti novatų nu, naujovių visų, e, novatariškumo, iš tikrųjų Dabar jau mes to turime kažkiek, bet reikės e, mastus didinti ir kiekvienas savo ruoštų irgi, aišku, svarbu, kad keistumėtės gerą praktiką. E, šiandien jūs esate Europos parlamente, raginu jūs po to pasikviesti ir mus į savo nacionalinius parlamentus, kad mes galėtumėm maksimaliai išnaudoti turimą laiką, ko galima daugiau diskutuoti, kalbėti. Šiandienos diskusijos buvo nepaprastai vaisingos. Dėkoju jums visiems ir dėkoju už jūsų visą paramą, už jūsų dalyvavimo um, transporto komiteto darbe. Mes visuomet esame atviri jūsų idėjoms. Tikrai um, net ne porą kartų metuose mes mielai mielai norėtumėm daugiau diskutuoti. Mm, ačiū visiems, ačiū vertėjams, ačiū už tai, kad tikrai dirbate visi kartu. Mes iš vien, manau, drąsiai išsikovosime ambicingo plačių užmojų biudžetą, užsitikrinsime transportui. Ačiū.